ladies and gentlemen. Mėly draugai, ponios ir ponai, jau 8 minutės po 3, galbūt 2 minutėmis per anks, anksčiau, bet pradėkime iš karto šį klausimą. Turime labai svarbę temą aptarti. Tai yra mūsų mokslinio tyrimų politiką. Europos Sąjunga, Horizontas 2020. Ateityje, ateit, kalbame apie mokslinio tyrimų politikos ateitį. Reikia įvertinti, inventorizuoti patirtį ir žvelgti į priekį. Kaip žinote, pagrindų programos visada buvo labai svarbios šiam komitetui, kuris atsakingas parlamente už pagrindinių teisės aktų rengimą ir jų įgyvendinimo priežiūrą. Taigi mes esame atsakingi už naują politiką. Horizonto 2020 programai, tai yra aštuntai pagrindinių programai, o kita turbūt bus devinta tai tikriausiai bus strategija 2026. Taigi mes rengėme pranešimą. Pranešėjas yra ponia Soledad Cabezon Ruiz. Štai jūs čia. Atsiprašau. Žiūrėjau į kairę, o jūs viduryje. Tai bus, šis pranešimas bus Europos parlamento indėlis į tarpinį horizontas 2020 vertinimą ir numatys perspektyvas devintai programai. Na, na šis klausimas yra šio pranešimo rengimo dalis svečiai buvo pakviesti, kad pateiktų mums įkvėpimo, apmąstymams minčių. Mes daug tikimės iš mokslinio tyrimų bendruomenės ir pramonės. Iš MVI bendruomenės. Nes dabar jau mes nebekalbame vien tik tai apie mokslininkus, to mums nepakanka norime kalbėti apie abi bendruomenės. Tiek mokslinių tyrimų, tiek mokslinių tyrimų dėgymo pusės. Ir Horizontas 2020 e, yra didžiausia mokslinių tyrimų ir nauja programa. 2,5 valandos, aišku, yra mažai aptarti viską, tačiau aš tikiuosi, kad sulauksime įdomaus įnašo ir gyvos diskusijos. Taigi, turėsime e, dvi sesijas e, šio klausimo metu, dvi dalis. Taigi pirmosio, pirmoji dalis. Aš siūlau išklausyti trijų pasisakymų. Tai yra pirmiausia kalbės mūsų svečiai ir pranešėjai, o po to aptarsime e, jų pasisakymus, o per antrąją dalį dar du pasisakymai ir po to diskusija. Ir pradėsime nuo kolegės Kabezon Ruiz, kuri pateiks pareiškimą, nes ji yra mūsų komiteto e, gyvenimo ataskaitos dėl horizontos 2020 pranešėja galite save laikyti taip pat profesionalę, nes būti atsakingai už tokį pranešimą yra svarbu komitetui ir sutikėme Jums progą pasakyti iš pat pradžių visų kalbėtojų kartu su mūsų pranšė, taigi visų penkių paprašyčiau kalbėti nelgiau kaip po kokias 12 minučių. nes mes e, kokią atveju dar norime padiskutuoti. Taigi pranešėja apibrėž svarbiausius klausimus, kurie yra labai svarbus Europos parlamentui. Ir po to išklausysime svečių. E, galbūt išgirsime atsakymus į klausimus. Taigi prašau, Ranis Aradad. Ačiū, pirmininkė. Turime direktyvą dėl šios programos įvertinimo. Na, ir aš norėčiau trumpai išdėstyti, ko norėčiau išgirsti iš ekspertų. Ir po to dalyvausime diskusiją, nenoriu monopolizuoti šių klausimų. Taigi šiandien mums rūpi mokslinio tyrimų politikos ateitis Europos Sąjungoje. Ir tarpinės gairės tai politikai. Taip pat e, komisijos darbo programa šioje srityje dėl direktyvos 1291. Čia kalbame apie įvairiausią veiklą. Ir man įdomu iš mūsų svečių išgirsti. E, na, aišku, pirmiausia, sveikinu mūsų svečius. Taip pat e, su manimi kartu dirba ir kitų frakcijų pranešimai prancėjai EPP, ALDE frakcijos, pana Gerling iš AKR ponas Marigal iš Žalių frakcijos, Davidas Borelį iš e FN frakcijos. Tai, kaip sakiau, mes visi dirbame kartu. Ir norime iš mokslininkų, pramonės atstovų išgirsti jų požiūrį į programų horizontas 2020 efektyvumą, išgirsti, ką galima, ko galima jas papildyti, ką galima panaikinti, kaip, kaip vertinti ekonominį socialinį jų poveikį. Tokie būtų pradiniai šios skimo tikslai. Kai dėl horizontas 2020 gyvenimo poveikio reikėtų vertinti, kas yra pasiekta ir kaip pagerinti rezultatus. Tačiau pirmiausia, reikėtų pakalbėti apie ne tik ekonominį poveikį, kuris pastaruoju metu labai svarbus, tačiau ir tai, kaip Horizontas 2020 gali pagerinti ES konkurencingumą, taip pat programos poveikį socialinę ir sanglaudos prasme. Taigi Horizontas 2020 programą reikėjo analizuoti, turint visą tai galvoje ir nepamiršti, kad geriausiai mums rūpi Europos piliečių gerovė. Tai, aišku, yra vienas iš fundamentaliausių dalykų, nes šios programos reikalingos būtent siekti e, sąglaudos ir gerbuvio. tikriausiai pameta, kad Horizontas 2020 buvo pasiūlytas 10 metų kovo mėnesį, tai tapo Europos politikos vienas iš pamatinių akmenų. Na, o na, dabar turime naują politikos sistemą, įvyko svarbių politinių pokyčių, į kuriuos reikia atsižvelgti. kalbant apie dabartinį ir būsimą horizontas 2020 įgyvendinimą. Taigi tokie tok, bendri būtų pastebėjimai, mums rūpi konkurencingumas, horizontas 2020 poveikis ir prioritetai pagal devintąją pagrindų programą. Ačiū. Your, for your opening uh, remarks, very important for us. Ačiū labai e, gerbiamai prelegandai už įžanginį žodį. Dabar suteiksiu žodį profesoriui Martinai Šiutį. Jis yra iš ekonomikos ir verslo universiteto ir kalbės apie FP7 programos vertinimą. Tai yra profesoriaus domėjimos įsritis, tvari plėtra, įmonių socialinė atsakomybė, moksliniai tyrimai E, ir plėtra, taip pat atsakingi moksliniai tyrimai ir plėtra. Mums įdomu būtų išgirsti ekspost vertinimą, be abejo svarbus yra ir egzantė vertinimas susijęs su pasiūlymais. Daugiau nei 15 metų e, jis koordinavo projektus susijusius su um, pamatinėmis ES programomis, taip pat e, parengė specialią stebėsenos sistemą, kuri funkcionuoja internete. Ir, gerbiamas profesorių, tai yra labai svarbi informacija, jūs bendradarbiavote su suinteresuotomis šalimis, taip pat analizavote įmonių poveikio vertinimo aspektus, žiūrėjote, kaip būtų galima parinkti specialias priemonės Taip pat pastaruoju metu dalyvaujate tyrimuose, kuriuose analizuojamas pilietinės visuomenės dalyvavimas inovacijų sistemoje. Tad pilietinė visuomenė, atsakingi moksliniai tyrimai ir inovacijos, mažas vidutinės įmonės ir europinė pridėtinė vertė susijusi su moksliniais tyrimais. Visi tie klausimai mums yra labai svarbus. Pane Kapizon Ruiz jau paaiškino mūsų požiūrį. Ir Būčiau dėkingas, jeigu galėtumėte pradėti ekspertų pasisakymus šiais klausimais. Žodis jums, profesoriu Andrė Martinuci. Dėkuoju, pirmininkė, gerbiami parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mane į šiandienos klausimą ir suteikite galimybę pasisakyti tokiais man svarbiais klausimais, tai yra e, su visuomenė susiję iššūkiai ir Horizontas 2020 programa. Rengintis šiam posėdžiui turiu atsakyti į du klausimus, ar viskas teisingai yra vykdoma, ar galima įvertinti poveikį ir ar galima mm, surinkti nacionaliniu mastu įgytą gerąją praktiką. Ekspost vertinimas susijęs su FP7 programa jau buvo atliktas, aš buvau pranešėjas, mes parengėme stebėsenos sistemą, ją įgyvendinome ir bandėme įvertinti septintosios pagrindų programos poveikį, bet kuriuo atveju galima rasti įvairiausių ataskaitų, um, kitų informacinių dokumentų, kalbant apie tos du projektus. Na, mano pristatymas bus e, pagristas dviem e, naujausiais e, pranešimais, kurie bus paskelbti tik po poros savaičių. Tai yra analizės tinklo skirto pilietinės visuomenės organizacijų uh, veiklai tyrimas. 15-16 metai buvo analizuoti, taip pat buvo atliktas Europinės pridėtinės vertės vertinimas 16-17 metais. Tad, mm, matote, yra trys pagrindiniai ramšiai ir jie visi yra pagristi skirtingą logiką. Ir kalbant apie mokslinių e, tyrimų e, ramsti. Jis yra susijęs su atradimais, su atskirais mokslininkais, ne su organizacijomis, ne e, su kažkokio, kažkokiamis tai grupėmis asmenų, būtent su, su atskirais individualiais asmenimis. Ir visas tas procesas, kuris vadovauja šiai sistemai, yra uh, Mm, kūrybingumas ir atranka. Itin talentingi asmenys dalyjasi savo puikiomis mintimis, tada yra vykdomas tas atrankos projektas. Ir toks savęs referencinis taip pat etapas yra. Be abejo, e, kyla tam tikrų sunkumų, kalbant apie Mm, poveikio vertinimą, tačiau vis dėlto, kalbant apie tuos mm, pamatinius tyrimus, neretai jie laiko poveikį visuomeniai tam tikrą iliuziją. Panašu, kad iš vienos pusės e, svarbu yra ir e, šis ramstis e, sąryšyje taip pat su kitais elementais, na, o pažvelgus e, į, į pramoninę lyderystę. Čia tikslinė grupė yra verslas, tai yra susiję su inovacijomis. Be abejo, ekonominis poveikis yra vertinamas atliekant um, egzante vertinimus. O kalbant apie kažkokią tai neįgimą įtaką darbo vietų praradimą, socialinį poveikį, dažniausiai juos neatsižvelgiama. Uh, Tačiau, kalbant apie sistemą, kuri pagrįsta pelno maksimizavimu, dėja, ji ne visada gali atsižvelgti visus um, tuos su pilietinė visuomenė susijusius iššūkius. Žinome, kad e, Europoje buvo paskeltas atlikų hierarchijos planas ir yra sakoma, kad e, svarbiausia yra nemažinti atlikas, o apskritai vengti jų susidarimą. Ir kalbant apie šią atlikų piramidę, atliekų hierarchiją. Na, sudėtinga tai gyvendinti juk, e, kaip bebūtų e, verslo atstovai kūrė atlikas ir taip pat netgi gauna pelną iš to. Tokia yra pagrindinė pelno gavimo esmė. Dabar pažvelkime į trečią, trečiąjį ramstį, tie su visuomenė susiję iššūkiai. Ar mums to vis dar reikia? Taip. Tam yra trys argumentai. Visų pirma, reikia priartinti mokslą prie mūsų piliečių, prie žmonių. Ir jeigu norime to e, ramšio, labai svarbu kalbėti apie mokslinius tyrimus, apie susijusios, kaip jau minėjau, su atradimais, taip pat su tais individualiais mokslininkais, individualiais asmenimis, o ne jų organizacijomis. Tad taip, mums reikia to su visuomenės iššūkiai susijusio uh, ramšio. Kitas argumentas būtų toks, reikia teikti sprendimus, reikia ieškoti realių pokyčių ir skatinti atsakomybę kaip tam tikrą valiutą, mm, nekalbant vien tik apie kompetencijas ir pelną. Jeigu kalbėsime apie kompetencijas ir pelną, svarbu nepamiršti ir atsakomybės elemento. Na, o trečiasis argumentas - labai svarbu skatinti tuos integracinius elementus pagrindų programoje, nes kiti du ramšiai iš esmės yra pa, pa, pagristi selekcija, yra atskirimu. Ir tai reiškia, kad nėra įtin daug asmenų, daug suinteresuotų šalių integruojama į šią programą. Vėl kalbant apie šį Visuomenė grįsta požiūrį, gana ambicingas ir įdomus, tačiau ar viskas funkcionuoja? ir kaip būtų galima įvertinti tą sėkmę. Na, bandykime žvelgti tuos tris argumentus, kaip būtų galima e, įvertinti sėkmę, kalbant apie mokslo priartinimą prie žmonių. Kokį vaidmenį apskritai piliečiai vaidina mokslinėje srityje Ir čia išskyrėme šešis skirtingus būdus, kaip galima priartinti mokslinę sritį prie paprastų žmonių. Visų pirma, žmonės gali būti tam tikra tikslinė grupė, kuriems yra teikiama informacija, jog mokslininkai vykdo kažkokią tai veiklą, tada jie skelbia informaciją apie savo atradimus ir tai yra visai e, sėkminga kryptis, jie puikiai veikia pagal horizontas 2020, pagal ryšių užmėsgymo uh, projektus be abejo būtų galima vykdyti tokią labiau orientuotą, tikslinę informacijos sklaidos veiklą. Kitas punktas - žmonės kaip duomenų šaltinis, tai yra žmonės renkantis duomenys. Be abejo, čia yra tam tikrų su privatumu susijusių klausimų, kurie kelia abejonių. Tačiau net ir kalbant apie tos vadinamosius didelius duomenys, tai visai neblogai funkcionuoja ir yra gana svarbis rytis. Be to žmonės gali būti partneriais E, tai reikštų, e, kad galima, pavyzdžiui, e, būti atstovaujamiems ir pilietinės visuomenės organizacijų. Prieš keletą metų norėta įtraukti pilietinės visuomenės organizacijas intensyviau, tačiau dėja tai neįtin sėkmingai klostėsi. Jeigu pažvelgtume į šios duomenys, pamatytume, kad 6 procentai visų organizacijų 7 pagrindų programoje buvo pilietinės visuomenės organizacijos, tačiau iš viso jos gavo mažiau nei 1 procentų ES finansavimo. Tad jos buvo partneriai, tačiau dėje nebuvo naudos gavėjai. Daugiau nei 80 procentų e, jų tų organizacijų pasitraukė, daugiau nei e, netgi MVI, mažų bei vidutinių įmonių E, jų procentas yra 27 procentai, bet to jie yra tam tikroje tinklų periferijoje ir apskritai sudėtinga tokias pilietinės visuomenės organizacijas įtraukti kaip partnerius, nes viskas mm, vyksta vadovaujantį skirtingą logiką, jiems svarbiau yra poveikis, o ne mokslinių tyrimų rezultatai, bet to yra ir tam tikrų kultūrinių skirtumų ir ta konkurencinė kultūra jiems yra ganai sunkiai suprantama, sunku Um, su jie susitapatinti. Na ir dar trys elementai, e, kurie netaip sėkmingai funkcionuoja, tai yra tam tikros e, stebėsenos organizacijos, e, tam tikros, pavyzdžiui, etiško elgesio priežiūros organizacijos ir taip toliau. Bet vadinamieji gatekeepers, vartininkai ir Manau, kad būtų galima situaciją šioje srityje pagerinti, įtraukti tai pilietinės visuomenės organizacijas, kad jos bent jau poveikio vertinimo procese dalyvautų. Taip pat, mm, kalbant apie ekspos vertinimą, būtų galima sukurti specialias programas skirtas e, darbotvarkės nustatymui. Ir kalbant apie e, tą pagrindų programą, darbotvarkės nustatymas dažnai yra gana neskaidrus e, procesas, tad būtų galima galbūt parinkti tokią specialią programą, vizijos ir darbo tvarkės ir čia būtų galima panaudoti tų organizacijų patirtį. Tad tiek būtų dėl mokslo praartinimo prie žmonių, o dabar dėl sprendimų uh, sukūrimo. Tai nėra kažkoks linijinis modelis ir be abejo, kalbant apie mokslinį atradimą, uh, gana ilgas laikas praeina iki. Um, apčiuopiamo produkto, nes pirmiausia yra kažkoks atradimas padaromas, tada kažkokia teorija yra rengiama e, ir viskas priklauso taip pat nuo rinkos, nuo vartotojų, ar juos sudomins tas produktas. Ir tada jau tik pačioje pabaigoje tai gali daryti kažkokią tai įtaką visuomeniai plačiaja prasme. Na ir paprastai tai užtrunka nuo 5 iki 20 metų. Bet kalbant apie tą e, visuomenės iššūkio požiūrį sudėtinga e, tokiame ankstyvame laikotarpyje tai įvertinti, nes pagal Horizontą 2020 finansuoti projektai tik dabar baigiami įgyvendinti, tad kol kas sudėtinga e, atlikti išsamius ekspost vertinimus. Be abejo, egzantę galima įvertinti potencialų indėlį, potencialią naudą Taip žinote ir tos tvarios plėtros tikslus, tai rinktinių tautų tikslai, kurie buvo nustatyti globalių lygmenių ir prieš keletą mėnesių beveik 200 šalių patvirtino tuos e, tvarios plėtros tikslus. Be to dabar yra rengiama ir Europa 2030 strategija, Ir kalbant apie tuos e, tikslus, turiu pasakyti, kad rezultatai yra e, gana e, patrasinantis, nes kalbant apie FP7, čia buvo tokie tikslai kaip sveikas gyvenimas, švietimas ir taip toliau. Apie 60 procentų visų projektų ir 3 ketvirčiai įnašų buvo skirta būtent tų tikslų siekimui. Ir Tačiau ekspost vertinimą, kaip jau minėjau, atlikti dar per anksti vis dėlto e, gana optimistiški, e, optimistiški, optimistiški rezultatai buvo gauti. Dabar kaip būtų galima na, skatinti tuos integracinius elementus, kalbant apie pagrindų programas. Tie trys ramšiai yra gana atskiri ir jeigu norime skatinti tą integracijos elementą, pirmiausia reikia e, įtraukti kuo daugiau suinteresuotų šalių Be to, reikia kalbėti apie tiestinį procesą, nėra jokio galutinio, vienintelio sprendimo. Ir taip pat reikia užtikrinti, kad būtų visi procesai atliekami tinkamai. Paskutinis jūsų klausimas buvo susijęs su nacionaliniais pavyzdžiais. Jų yra tiek daug, kad manau, turbūt galėčiau sugaišti visą e, klausimo laiką pristatydama nacionalinę patirtį. Tačiau mano nuomonė svarbesnis klausimas yra tai, ar yra pridėtinė europinė vertė. Kaip Europa sprendžia tos klausimus, jau ne vien tik valstybės narys individualiai turi tai spręsti. Mano nuomonė, pridėtinė europinė vertė priklauso nuo inovacijų srities, apie kurią kalbame. Buvo atlikta įvairių tyrimų ir turiu pasakyti, kad yra nemažai skirtumų, jeigu kalbame apie tas mokslinio tyrimų sritis, kuriuose daug investuojama infrastruktūra ar, ar Sekt, kitokius sektorius svarbiausias dalykas yra e, galimybė susipažinti su duomenimis ir darbo tvarkės nustatymas. Ta trumpai, ar tai teisingas kelias? Taip, manau, kad labai svarbu išlaikyti tuos tris ramščius, atskirius ramščius. Uh, E, nesuplakti e, visko į vieną ramstį, užtikrinti, kad jie išliktų trys ir kad mokslas taip priartėtų prie žmonių, taip pat viską reikėtų sieti su tvarios plėtros tikslais. Jau minėjau naują programą vizijos ir darbo tvarkės ir labai svarbu rinkti naujus intervencinius instrumentus susijusius taip pat ir su mikrovaldysena skirta mažiems projektams. Ačiū. Approach under Horizon 2020. Dėkuoju. Kalbėjote apie uh, požiūrį susijusiu su socialiniais iššūkiais, kalbant apie Horizontas 2020 uh, e, dar, uh, e, darbo tvarkę programą. Uh, poveikio įvertinimas, nacionaliniai geros praktikos pavyzdžiai, visi šie aspektai yra labai svarbus mums. Dėkuoju už Jūsų pasisakymą, profesoriau. Ir dabar mes pereiname prie kito, kitos temos tai bendrai kalbant apie Europos inovacijų politiką, o ne apie mokslinius tyrimus, vien tik tai mokslinius tyrimus. Ir taip pat apie pavienius naudos gavėjus, paramos gavėjus, lyginant juos su bendradarbiaujančiais e, subjektais gaunančiais paramą. Tai yra labai įdomu sužinoti gai, apie gairias, kaip sprendžiant šios klausimus reikėtų dirbti. Pone Vindis Sonevelt yra Gento univers... Ženevos universiteto, Žene... Ženevos Europos e, reikalų instituto atstovė ir taip pat Gento universiteto atstovė, e, politikos patarėja, taip pat e, ir mokslinių tyrimų klausimais. Ji Gento universiteto atstovė, kaip sakiau. Jūs Jis Gento universiteto atstovaujate ir ES institucijose, esate atsakinga už e, ryšius, kaip prašoma jūsų gyvenimo aprašymė su strateginiais partneriais kitose ES struktūrose. Ir yra įdomu, kaip susijęti mūsų institucijas ir, ir suderinti jų darbą. Jūs taip pat esate ERA e, studijos autorė ir taip pat esate atsakinga už e, E, darbą Flam, Flandrijos atitinkamos darbo grupės e, e, sudėtyje. Ir Flandrijos universitetų tarybos darbą ypač stalkiant dėmesį į socialinius mokslus Horizontas 2020 programos kontekste. Žinoma, mums visų svarbiausia šiuo momentu yra gauti atsakymus į susijusius su inovacijų politika. Ypač turint omenyje būsimą Europos vadovų tarybą, kuri priims sprendimus šiais klausimais. Dėkoju. Ačiū už jūsų pristatymą ir už tai, kad pakvietėte mane čia. keletą žodžių tarsiu apie savo universitetą prieš kalbėdama apie e, inovacijas. Geno, Gento universitetas yra, užima 14 vietą 2014 e, um, metų e, Horizontas 2020 gyvendinimo vertinime, vertinimo ataskaitoje, kalbant apie finansinę absorpciją. Ir mes taip pat esame EUA ir CESAR nariai ir Taip pat norėčiau inovacijų tarybos klausimą. Nenoriu daug e, kalbėti apie tai, e, per nelik detaliai apie tai kalbėti, tačiau aš norėčiau e, kalbėti apie rinkos tyrimus, su rinka susijusius tyrimus ir turbūt nieko nenustebins tai, kad mes atliekame labai aktyviai tos tyrimus Ir mes skatiname e, studentų verslumą ir e, aktyviai siekime bendradarbiauti su komisija šiame kontekste. Ir kas yra labai svarbu, tai yra sąsaja tarp inovacijų, politikos ir struktūrinių fondų. Kalbant apie biudžetą, mes girdėjome, jog ponas Junkeris e, kalbėdamas apie ES padėtį, E, minėjo, jog nebus e, biudžetas perskirstomas inovacijų naudai. E, tas biudžetas jau buvo perskirstytas iš horizontos 2020 EFSI fondo naudai. Ir Mes e, matome, kad tai vyksta, kalbant apie inovacijos, e, e, skatinančią bendryją, bendruomenę ir jos galimybės gauti paramą, jog yra ypač didelis akcentas sutelkiamas į paskolas ir tai galėtų sudaryti problemų. Bet mes dėkojame Europos parlamentui už jo paramą E, biudžeto, e, e, kasmetinėse biudžeto valdymo procedūrose ir už tai, kad jūs sudedate tinkamus akcentus šiame kontekste ir kad stengiatės išsaugoti esamą biudžetą ir jo nemažinti. Ir kalbant apie kofino susitarimus, reikia tikėtis, kad jūsų atitinkami ministrai nemažins inovacijoms skirtų išlaidų ir uh, Kita mūsų rekomendacija būtų tokia, kad reikia pripažinti faktą, jog universitetai priklausomi nuo dotacijų ir mes nieko neparduodame, nieko negaminame, dėl to mes ne, negauname tos, tų pajamų iš šitokios veiklos ir negauname pelno. Taigi kaip mums reikėtų gražinti tas paskolas? Iš horizontas 2020 galima būtų gauti naudos e, per EFSI E, tačiau pažvelgus į konkrečias e, programas, e, finansinės pro, fin, mes matome, jog biudžetas buvo nuolat karpomas ir mes dabar esame labai priklausomi nuo Europos parlamento. Uh, E, ypač e, e, mums problemų kyla antroje ir antr, antrame ir trečiajame ramstyje. Taip pat reikia į, į, priimti ir gyventinti moksliniams tyrimams skirtus veiks, veiksmus. Mes turime inovacijų veiksmus, tačiau neturime mokslinių tyrimų veiksmų iki šiol. Ir mums reikia E, horizontas 2020 programoje ieškoti to balanso. Be tokio, tokios pusiausvėros paieškų mes turime ir kit, yra ir kitų priežasčių, dėl ko reikėtų tą daryti. Pavyzdžiui, e, pristačius tokias, tokius e, mokslinio tyrimo e, veiksmus, e, mes e, E, sudarytume sąlygas mokslininkams e, užmėgsti glaustesnius ryšius su politikais, su e, įmonėmis, su verslu. Ir tai duotų naudos ir universitetams. Aš manau, kad Horizontas 2020 programa yra tikrai ant daug, daug mokslo šakų, tačiau jinai tapo pernelyg plati. Mums atlikus anal, atitinkamą analizę e, nustatėme, nustatėme jog e, e, jeigu sudarysime pernelyg didelės, sukursime pernelyg daug sąsajų tarp įvairių subjektų šioje programoje, tai gali sukelti problemų, kalbant apie inovacijų plėtrą ir galimybę jas finansuoti. Jeigu Aš manau, kad e, būtent tos e, moksliniams tyrimus skirtų veiksmų e, inicijavimas mums iš tikrųjų labai stipriai padėti. Taip pat E, mes e, vertinome atskirų naudos gavėjų galimybės ir naudą bendratarpiaujantiems subjektams. Manau, kad abu šie variantai yra naudingi ir jie sukuria Europai pridėtinę vertę. Ir aš manau, kad ir tokiam e, subjektų bendradarbiavimui šioje srityje tiesiog nėra jokių kitų alternatyvų. Uh, galbūt reikėtų skatinti didesnį bendradarbiavimą tarp nacionalinių ir regioninių e, veikėjų. Tačiau labai svarbu šiame kontekste suvokti, jog e, čia labai svarbu paprastinti procedūras, jeigu tai bus daroma. E, žmonės turi turėti vieną kažkokį tai taisyklių rinkinį, tai yra taisyklė susijusia su Horizontas 2020 programos valdymu. Tad Europoje e, reikia didesnės integracijos, e, tačiau inovacijų ir mokslinių, mokslinių tyrimų e, sritis yra ganėtinai atsiskyrusios viena nuo, nuo kitos ir mes pritarėme komisijai kuris sako, jo horizontas 2020 tai nėra sanglaudos fondas, tačiau reikia panaikinti tas spragas, finansavimo spragas skirtas, kalbant apie finansavimą, inovacijų finansavimą. Ir mes pritarėme uh, komisijos tokiam požiūriui. Mes manome, kad e, tai, to pasiekti yra labai sudėtinga, tačiau atskiros valstybės narės turi gyvendyti struktūrinės reformas, taip kaip mes tą darome Flandrijoje. Tad mes norėtumėme, kad jūs išsaugotumėte tą, ir tą ekspertinių žinių, meistriškumo principą ir um, labai, svarbus yra ir, ir, labai svarbu išsaugoti ir e, inovacijų skatinimo schemą. Taip pat reikėtų ieškoti naujų sinergijų tarp struktūrinių fondų ir horizontas 2020, tačiau čia yra taip pat labai svarbu neužmiršti, kad tos sinergijos turėtų kurtis programų e, e, įgyvendinimo strateginėme ligmenyje. E, mūsų e, universiteto mokslininkai pas, pastebėjo, kad mes e, tarp abiejų šių dviejų programų egzistuoja daug įvairių e, terminologinių skirtumų ir labai dažnai jos sudaro kliūtis laikytis visų terminų. Ir e, taip pat ir e, apskaitos sistemos skiriasi, todėl e, kuriant sinergijas darbas yra iš tikrųjų e, labai sudėtingas. E, Mūsų manimų nėra labai teisinga tai, jog e, didinamas biudžetas e, e, darbų ir kelionėms Horizontas 2020 programos rėmose. Aš manau, kad Euronets ir CSA tai yra programos, kuriomis dar būtų galima pasinaudoti labiau, e, siekiant e, panaikinti tas e, spragas tarp inovacijų kūrimo ir mokslinių tyrimų skatinimo. Kaip jau sakiau savo pirmą pasisakymą pradžioje, Gento universitetas ypač aktyviai veikia bendradarbiaujamųjų mokslinių tyrimų srityje visoje Europoje. Ir tas, mes tik dabar pradedame dirbti e, e, mm, gilindamėsi į mokslinių tyrimų sritį, būtent derinant įvairias mokslo sritis. Ir aš manau, kad tokia integracija yra tik tai pat didelio proceso pradžia. E, mūsų pagrindinė e, rekomendacija yra e, kalbėti apie kokybę. Kokybė yra svarbiausias dalykas. Aš e, nesu bendravusi nei su vienu Gento universiteto um, mokslininku, kuris teiktų, jog jis e, gavo realios naudos iš Europos projekto. Jie nori vykdyti mokslinius tyrimus ir reikia sudaryti tam sąlygas e, tinkamai naudojantis Horizontas 2020 programą. Taip pat reikia skirti ir tikslinį biudžetą, skatinant inovacijas mums reikėtų skirti tokį tikslinį biudžetą ir taip pat būtų galima pagalvoti apie, pavyzdžiui, e, e, mažosiams ir vidutiniams įmonėms skirtą e, inovacijų mechanizmą, kadangi mokslininkai paprastai yra labiau linkę bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, o ne su smulkiuoju verslu, taigi galima būtų skatinti būtent smulkaus verslo ir mokslininkų bendradarbiavimą. Taip pat moksliniams tyrimams skirtos įstikirti veiksmai galėtų prisidėti prie to, tų, tos veiklos aktyvinimo. Mes, mūsų universitetas taip pat pritarė e, rekomendacijoms, kurių esmė yra ta, jog mes turėtume prašyti komisijos išsiaiškinti, ar nebūtų galima geriau uh, integruoti tos e, mokslinius tyrimus į e, vertinimo e, procesus. Ir mes žinome, kad Europos komisija nori geriau apibriežti poveikio savoką, tiksliau ją apibriežti. Aš manau, kad tai yra svarbu mūsų mokslininkams, kurie yra. Šioje, šioje srityje nėra visiškai techninio, visiškai, visiškai technikai. Uh, Dėl to tokios, tokie apibrėžimai mums labai paprastintų mūsų gyvenimą. Ir kalbant apie mm, mokslininkų paraiškas e, gauti e, paramą iš Horizontas 2020 programos, e, mes matome, jog ERA yra gera priemonė, tačiau matome ir tai, kad e, institucijų lygmenių e, būtų galima įve, to, padėti mokslininkams pateikti tokias paraiškas, jas užpildyti. Tie, tos institucinės e, pastangos tai yra institucijų parama e, sumažintų administracinę naštą mokslininkams ir e, mokslininkams teikiančia, e, teikian, institucijoms teikiančioms mokslininkams paramą. O kalbant apie finansinį reglamentavimą komisiją, tai yra biudžet, bu, biudžeto generalinis direktoratas šiuo atveju siūlo E, pradėti nuo e, e, finansavimo skirto konkretiems mokslinių tyrimų projektams. Tačiau čia mums taip pat kyla tam tikrų problemų. Mes norime dirbti su paprastintomis kaštus, paprastintais kaštų modeliais Gento universitetas ne visiškai supranta, kas apskritai iš, išrado tą supaprastinto kaštų modelį kaip savoką. E, mums jisai naštos tikrai nepalengvina. Mums reikia tokios sistemos, kurioje galėtume daugiau dirbti realiai e, supra, remdamėsi realiai e, supaprastintų kaštų modeliais. Pavyzdžiui, taikant klinikinius bandymus, e, pažiūrėjau, naudoti vienkartinės išmokas ir panašiai. Tačiau e, tokia savoka, kokią siūlo komisija, jinai mūsų manimų nebus veiksminga taikant Horizontas 2020 programą. Dėl to mes norėtume, kad parlamentas blokuotų komisijos šį pasiūlymą. Dėkui. Ačiū, ačiū Jums. Dabar pirmiausia mūsų pranešėja Kabezon Ruiz. Ačiū pirmininkė. Ačiū Jums už Jūsų pasisakymus. Turiu klausimą. Pirmasis prelegentas kalbėjo apie tai, kad mums reikia atvirumo ir reikia, kad moksliniai tyrimai mm, fokusuotųsi ties piliečiais. Aš norėčiau taip pat apie tai pagalvoti ir aš suprantu, kad mokslinio tyrimų poveikis, ypač socialinių mokslų srityje, yra svarbus piliečių požiūrių. Tačiau kaip išmatuoti tą poveikį ir norėčiau paklausti, kaip numatyti kriterijus, kaip projektai yra vertinami. Kaip įvertinti projekto socialinį ir aplinkosauginį poveikį. Jūs kalbėjote apie tai, kad technologijai reikia laiko, kol jį išplėtojama ir mokslinių tyrimų pasiekmes pačiam mokslui neiš karto pasimako, pasimato. Tačiau galbūt galima kažkaip tą poveikį išmatuoti visose projektuose, kad įvairių projektų poveikį galima būtų nukreipti ten, kur reikia tų tyrimų. Taip pat turiu klausimą ir e, viešniai iš Gento universiteto. Jūs kalbėjote apie tai, kad yra daug iššūkių, į kuriuos reikia atsižvelgti, vertinant mokslinio tyrimų projektus. Pirmiausia, dėl finansavimo pagrįsta rezultatai. Aišku, tai yra sudėtinga, atsiranda daug komplikacijų taip pat ir institucijoms. ir matome daugiau paskolų vietoj subsidijų ir investicijų. Norėtume išgirsti iš jūsų daugiau apie tai, kokia yra jūsų nuomonė ir kaip tai gali paveikti įvairius sektorius. Jeigu perėtume nuo subsidijų prie, prie paskolų prie kitoje pagrindų programoje. Taip pat daugiau norėčiau išgirsti apie vertinimą pagal rezultatus jeigu eitume tokiu keliu, kaip tai reikėtų daryti. Mums šio proceso eksantį vertinimo reikėtų taip pat, ar ne, nežinau. Ar aiškiai pasisakiau. Labai ačiū. Surinkime daug, išklausykime daugiau klausimų. Pone Kudriska, EPP šešėlinė pranešėja. Labai ačiū už jūsų pasisakymus. E, išgirdome daug, iš ko galime pasimokyti. Noriu padėkoti poniai Kabezon Ruiz už, už įdomią kelionę Ispanijoje ir Portugalijoje. Susitikome su universitetų rektorių atstovais, mokslinių institucijų atstovais tose šalise. Jie taip pat kalbėjo apie savo horizonto programos vertinimą. Aš manau, kad mums reikia pradėti nuo to, koks yra naujosios pagrindų programos tikslas. Jeigu kalbėsime vien tik tai apie pasiūlymus išgirstus, ponios Sonefeld iš Gento universiteto, tai galima pasakyti, kad tai esame girdėję jau daug kartų, tačiau jeigu norime sukurti koncepciją naujai pagrindų programai ir jeigu norime, kad Europos parlamento pranešimas būtų pozityvus, kalbant apie horizonto patirtį, tai reikia galvoti apie naujosios pagrindų programos tikslus ir ar iš tikrųjų tas tikslas yra visiems vienodyti sąlygas ir įtraukti taip pat nevyriausybinės organizacijas. Nors man patinka, kaip jos yra finansuojamos, tačiau aš manau, kad galbūt ir kitų fondų tam naudojimų, pavyzdžiui, sanglaudos fondas, tačiau pagrindų programa turėtų mums duoti tai, kad Europos Sąjunga ne tik vystytųsi auktų BVP, bet ir kad ji būtų konkurencinga technologinėme technologija prasme, lyginant ne tik su JAV, bet ir su Kinija bei Indija. Taigi todėl mums svarbiausia reikia tęsti mūsų darbą, didinant ES konkurencingumą mokslinių tyrimų srityje. Tačiau, aišku, galva, galima kalbėti apie tai, kaip moksliniai tyrimai yra įdėgiami ir kiek reikėtų skirti finansavimo, skaitant e, socialinius mokslus ir humanitarinius mokslus. Tačiau manau, kad svarbiausia, kad mums reikia siekti tokios situacijos, kuomet geriausi pasiekimai ir mokslinio kokybė Mm, būtų dar aukštesnė. Tačiau to reikės siekti. įtraukiant tuos mokslininkus, kurie iki šiol negavo subsidijų, galėtų gauti paramą. Kad galėtume mažinti regioninius skirtumus ir užtikrintume tokią situaciją, kuomet geresnė mokslinio tyrimų kokybė vyrautų visoje Europos Sąjungoje, ne tik kai kuriuose dalyse. Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę apie tai, nes čia ir yra visa e, tolesnės finansų pagrindų programos filosofija. Jeigu pažvelgsime į naują pagrindų programą moksliniams tyrimams ir naujovėms Taip pat, kaip žvelgiame į sanglaudos e, tikslus, tai atrodo, kad tie tikslai bus keiti vietomis. Man atrodo, kad neto siekime. Ačiū Jums už pasisakymą šią temą. Toliau. Pone Kristina Libacka, prašom. Labai ačiū, ponia pirmininkė, kad galėtume plėtoti naują mokslinių tyrimų programą, mums reikia visapusiškai apibriežti nerimą keliančius dalykus, problemas esančius Horizontas 2020 programoje. Aš susidomėjusi, klausiausi jūsų pasisakymų, tačiau jūs abu savo kalbose rėmėtės projektais, kurie veiksmingai gyvendina programas. Tačiau kas mane domina yra tai, kaip kairiose srityse sėkmės veiksnys yra labai menkas. Aš taip pat negavau atsakymą į tokį klausimą. Dėl ko atsiranda didžiuliai skirtumai tarp kai kurių valstybių narių intelektinio potencialo ir mažo efektyvumo teikiant prašymus finansavimui pagal horizontas 2020. Tos kliūtis turbūt kyla ne dėl žmogiškojo potencialo trūkumo, turbūt problema kyla iš aplinkos. Kapitalas, ko gero, per daug išskaidytas ir jis negali prisimti rizikos naujovėms įgyvendinti. Galbūt trūksta ir tradicijų bendradarbiaujant mokslininkams ir verslui. Tos kliūtis egzistuoja ir reikia jas atrasti. Kitas klausimas, kuris buvo paminėtas jūsų pasisakomas ir yra labai svarbus, yra tai, kad aš suprantu, kad yra formalių kliučių, kurios neleidžia pasiekti pilnos sinergijos tarp Horizontas 2020 ir struktūrinių fondų. Šitokios sinergijos trūkumas iš tiesų reiškia, kad mes tiesiog išmetame pinigus. Pateiksiu pavyzdį protonų terapijos centras. Tai yra mokslinis centras viena vertus, kita vertus jis tarnauja žmonėms. Jo sukūrimas turėjo būti abiejų fondų panaudojimo rezultatas. Ir yra daug tokių projektų. Tai kai mes vykdome peržiūrę, turime dėti kaip įmanoma daugiau pastangų, kad palengvintume tokią sinergiją. Ačiū Jums už pasisakymą. Toliau Žaliųjų šešėlinės pranešėjas, ponas Maragal. Labai ačiū, pirmininkė. Taip, aš manau, kad šie klausimai yra labai svarbus, kalbant Europos Sąjungos vaidmenį E, ši programa yra labai galinga. Jau esame turėję pagrindų programas ne vienerius metus, tačiau yra kai kurių trūkumų politikos prasme. Pagrindai yra geri, tačiau reikia padirbėti su koncepcija ir ieškoti pusiausvėros. Ta girdime iš žmonių atvykstančių čia ir girdime iš žmonių, kai įdra komitetų su įdra komitetu nuvykstame kur kitur. Reikia siekti pusiausvėros tarp programos rezultatų ir siekiant konvergencijos tarp šalių, o ne kurti divergencijas, nutolimą tarp jų. Čia ne tik klausimas dėl to, kad reikia padėti šalims ir regionams, kurie ir taip turi puikių pasiekimų. Reikia siekti pusiausvėros tarp galimybių. Kai kur e, pasiekimai yra labai geri, daug gaunama paraškų, tačiau paramos mažai. Aišku, yra ir technologinė spraga. Pagal ankstesnę programą matėme, kad pastangos panaikinti technologinę spragą apleido pagrindinius tyrimus, fundamentalius tyrimus, kurie yra labai svarbus. Turime pasistengti ištaisyti šią klaidą taip pat. Na ir kai geriausių pasiekimų centrai išnyksta, tai turi poveikį ir viešajam sektoriui, kuris labai daug dėmesio skiria sveikatos priežiūros klausimams, kur reikia daug fundamentalių tyrimų. Tai yra sektorius, kuris neduoda didžiulio pelno. Ir jeigu mes kalbėsime tik tai apie potencialų pelną, tai tokie tyrimai prastų. Tačiau jie e, labai svarbus visuomenėje. Aš čia kalbu apie demencijos, diabeto tyrimus. Apskritai apie susirgymais susijusiais su socialiniais veiksniais, pavyzdžiui, AIDS. Tuoj baigiu pirminkę. Ši programa yra labai galinga. Ir kartais krizės metu vietoj to, kad E, ji pakeičia nacionalinės programas. Nes žmonės sako, na, yra ES programa, tai mums nereikia savo programos. Reikia siekti pusiausvėros tarp mūsų visų prioritetų ir užtikrinti. Turėtume politiką, kuri turėtų poveikį, kurio būtent laukime. Ačiū. Toliau, pane Verniai Aldė, partinės frakcijos pranešė Ačiū pirmininkė, noriu padėkoti dviems stačiams, kurie įdomiai kalbėjo. Mes e, pritarėme tokiam principui, kad horizontas 2020 turėtų, turėtų kelti svarbiausius tikslus, sprendžiant problemas, kurios bendros Europos Sąjungai, reikia išlaikyti mūsų konkurencingumą pasaulinių lygmenių e, per pramonę, per intelektualinį vystymąsi. Tačiau moksliniai tyrimai pagal Horizontas 2020 taip pat turi labai svarbu vaidmenį. Žinome, kad Girdėjome ką tik, kad valstybės narės kartais savo mokslinio tyrimų programas panaikina, nes egzistuoja horizontas 2020. Tokiai klausimas yra, kaip mes galėtume prisidėti prie to, kad išliktų ir nacionalinės programos. Galbūt investuojant iš kitų fondų, kurie galbūt nebūtinai yra susijęs su horizontas 2020, bet kurie patenka valstybėms narėms. Taip pat jūs minėjote, kad finansavimas teka į tam tikrus sektorius ir tam tikras valstybės narės, bet ne į kitus sektorius ir ne į kitas valstybės narės. Gal galėtumėte plačiau pasakyti apie tai? E, ne visiškai supratau, ką jūs turėjote galvoje, kalbėdamas apie landšaftus. Taigi kitos temos, kaip nustatyti naujas iššūkio sritis ir e, Europos investicijų tarybos tikslus. Taigi, baigiame klausimų dalį, dabar prašau pateikti atsakymus. Galėtume tą pačią tvarką. So, first of all, in general, does the framework program... Ačiū visų pirma dėl tos pagrindų ar bendrosios programos. Ar e, jis sprendžia tas problemas, kurios rūpi žmonėms, ar žmonėms rūpi tik konkurencingumas, ar taip pat ir su politika susiję aspektai, ir e, kokius politikos aspektus sprendžia e, bendroji programa 7. Ar jį, e, kalbant apie tą mm, e, su visuomenė susijusi iššūkių ramstė, ar būtent teisingi klausimai yra sprendžiami. Kalbant apie horizontas 2020, Didžiausias e, biudžeto padidinimas buvo skirtas e, toje bendroje programoje būtent Horizontas 2020 ir judumos ryčiai. Ne sveikatos priežiūrai, ne kitiems aspektams, tačiau ar europiečiams tikrai rūpi judumas labiausiai šiuo metu. Ar būtent tuo turi rūpytis Europos Sąjunga, ar tai yra pagrindinis iššūkis, su kuriuo susidurėme valstybėse narėse, ar tikrai žmonės labiausiai skundžiasi, e, pavyzdžiui, transporto kamščiais. Na, tikrai kita klausimas, ar tai opiausia problema. Dar vienas dalykas, ar pilietinė visuomenė yra tinkamai integruota. Kalbu ne vien tik apie pilietinės visuomenės organizacijų finansavimą, ne apie e, tokius aspektus, būtent apie tai, kaip jie integruoti, ar kaip tikslinės grupės, ar jie turi kažkokį tai e, sprendimų prieimimo vaidmenį. Tad jeigu norite priartėti prie žmonių, visų pirma, suteikite jiems tam tikrą įgalinimą, suteikite jiems vaidmenį, padarykite viską E, kuo įmanoma atviriau. Ir tokia ir yra esmė. O kai kalbame apie finansavimo schemas ir apie e, detalę informaciją, taip, kalbant apie Horizontas 2020 funkcionuoja, e, kalbant apie pilietinius iššūkius ir Tai yra vienas svarbiausių horizontas 2020 elementų. Na, įsivaizduokime greitkelio tiesimą iš vienos į Prahą. Žinote tašką A, tašką B, žinote, e, kokia yra topografija ir tiesiog ieškote būdų, kaip tą kelią nutiesti. Panašia logika vadovaujamasi, kalbant ir apie tuos visuomenės susijusius iššūkius. Tačiau ar visuomenė yra tokia stabilis topografiškai, ar vis dėlto ji yra linkusi keistis? E, Mano nuomonė, tai yra daug dinamiškesnės rytis, negu mes manome. Tokie yra didžiausi klausimai. Na, o smulkesni klausimai būtų tokie. Kokia yra logika? Ar mes vien tik pateikėme kažkokius tai rezultatus, ar parengėme tą bendrąją programą, ar jie tikrai duoda kažkokiu apčiopiamų rezultatų? Taip, galima sakyti, kad mes kūrėme darbo vietas, augimą, naujas technologijas, gydame vėžį ir tarsi nereikia įtraukti žmonių į tos procesus, jeigu tie rezultatai yra realūs ir apčiapiami. Tačiau iš kitos pusės čia kyla rizika, kad prarasime tą ryšį su žmonėmis. Tačiau gali nutikti ir taip, kad žmonėms tiesiog nerūpės tie klausimai, jiems rūpės kažkas kita. Tad svarbu yra ne vien tik rezultatai, tačiau ir pats procesas. Būtent tai ir turiu minėję kalbėdamas apie uh, tuos e, technologinius kontekstus. Uh, Dabar dėl sėkmės faktorių. Kaip suprantu, yra tam tikrų mitų dėl tų sėkmės faktorių ir man atrodo, jos reikėtų panalizuoti bent jau tų pasiūlymo atvejų, kurie viršijo tas numatytas ribas. Jeigu yra ta minimali e, riba ir ji nebuvo pasiekta, tai tarsi ir nieko gero. Na, neretai kažkokie pasiūlymai yra tiesiog nustumėmi į šalį dėl to, kad nepasiekimi tie minimalūs rodikliai. Ir kalbant apie Horizontą 2020 ir bendrąją septintąją programą, neretai tas programas užplūsdavo mokslininkų paraiškos ir buvo klausta dėl E S13 programos buvo klausta, kodėl nėra pakankamai finansuojama ši programa. Be abejo, kalbant apie nacionalinės inovacijų programas, jos dar nėra įtin brandžios ir tiesiog sudėtinga rasti tą ryšį. E, kai kurios programos tiesiog nėra dar pakankamai pribrendusios. Be abejo, kalbant apie E, protų nutekėjimą, jis egzistuoja, tačiau netiek iš ES 13 šalių e, ir labiau galbūt iš viduržėmio jūros regiono. Labai daug jaunų mokslininkų vyksta į šiaurę, į Prancūziją, Vokietiją, Austriją, tačiau jos tampa tik tranzitinėmis šalimis, dažniausiai jie atsiduria Junktinėje karalystėje, tačiau be abejo po Brexit proceso e, tie modeliai gali pasi, E, keisti. Dabar dėl to protų nutiekėjimo ar protų rotavimosi, kas tai yra, ar tie protai dar sugrįž, na, man atrodo, kad reikia siekti ypač paskatomis tų nutiekėjusių protų sugrįžimo. Dabar struktūriniai fondai, taip, kartais gali susidaryti įspūdis, kad e, kai kurios ES politikos kryptis yra tarsi nukreiptos viena prieš kitą. Viena iš jų yra e, struktūriniai fondai tai yra pagrįsta e, kompetencijomis, tačiau kalbant apie bendrąją programą, tai nėra struktūrinio fondo programa. Netoks yra tikslas. Tie du instrumentai turėtų būti atskiri. Išmaniųjų specializacijų strategija galėtų būti vienas iš problemos sprendimo būdų, tačiau galbūt klausimas yra ne dėl skirtingų šalių, o dėl skirtingų rizikų. Gali būti ir taip, kad visi protai bus sutelkti vienoje šalyje. Ir tada be abejo Tai būtų sudėtinga, nes tai susilpnintų visos sistemos atsparumą. Tai yra susiję ir su vienos ar kitos šalies finansavimu, tad mums reikia atsparių nacionalinės inovacijos sistemų. Ačiū labai, ačiū gerbiamam profesoriui už pateiktus atsakymus ir pastabas. Dabar norėčiau suteikti žodį poniai Vendi Zoneveld. Ačiū už pateiktus klausimus. Buvo teirautasi, kaip būtų galima motivuoti valstybės nares, kad jos investuotų į mokslinio tyrimų sritį. Manau, vienas iš sprendimo būtų galėtų būti toks - pakviesti valstybės nares, e, skirti tam tikras papildomas lėšas pagal horizontas 2020 ir tada numatyti bendrą dalyvavimo taisyklių rinkinį ir taip pat numatyti didesnį europinį biudžetą valstybėse valstybėms narėms ir taip pat valstybės narės galėtų tam tikras priemokas išskirti. Galbūt tai motivuotų e, valstybės narės, kurios labiau na, tada atidžiau pažvelgtų į savo projektus, stengtųsi, kad jie būtų susiti su horizontas 2020. Taip pat buvo klausta, kodėl kai kurios valstybės narės įgyvendina mažiau projektų nei kitos. Mūsų nuomonė, Gento universitete, Mes analizuojame situaciją ir matome, kad sėkmingiausi projektai yra tie, e, e, kurie yra europinio masto ir taip pat yra keičiamasi gerąją praktiką, kalbant apie ES paramą. Ir vienas iš dalykų, kurį išsiaiškiname, jeigu pradėsime diskutuoti apie tai, kaip savo universitete organizuojame teikiamą paramą, pažiūrėsime, kaip kiti tai daro, tai tada galėsime įtin daug pasimokti vienas iš kito. Uh, Tai būtų naudinga visoms ES valstybėms narėms. Būtent dėl to Gento universitetas investuoja į tai, kad būtų pašalintos tas spragos susijusios su inovacijomis ir moksliniais tyrimais. Taip pat nacionalinė finansavimo agentūra e, pradėjo gyveninti naują programą kartu su kitomis nacionalinėmis programomis, e, pro, institucijomis ir į Gento universitetą ar į kitas ES valstybės narės atvyksta RC stipendijų laimėtojai, jie dalyjasi savo patirtimi, gera, gerosios praktikos pavyzdžiais. Taip pat buvo klausta dėl horizontas 2020 keitimo. Mūsų nuomonė, kalbant apie bendrosios programos, rimtosios bendrosios programos ekspost vertinimą, e, ji buvo tikrai gana sėkminga, todėl nežinau, ar reikėtų kažką keisti, kas jau ir taip neblogai e, funkcionuoja. Septintoji bendroji programa sukūrė ten daug darbo vietų, taip pat prisidėjo prie ES BVP augimo. Ir kyla klausimas, kodėl reikėtų kažką keisti. Manau, kad Horizontas 2020 galbūt dar geresnius rezultatus pademonstruos, nes ten dar daugiau dėmesio skiriama inovacijams. Pone Ruiz taip pat teiravosi e, dėl tų paskolų. Prašyte labiau e, pakomentuoti šį klausimą. Ir kalbant apie Gento universitetą, tik mūsų e, studentams yra skiriamas tokios paslaugos, taip pat tam tikriams startuoliams ir manau, kad būtent jiems jos gali būti naudingos. Gento universitetas be abejo nėra nusisteikęs prieš tas paskolas. Kalbant apie mokslinių tyrimų biudžetą, na, be abejo, galima jį panaudoti ir paskolų teikimui, ir kalbant apie mokslinius tyrimus, ir inovacijas. Taip, čia yra tam tikrų spragų, tačiau manome, kad moksliniai tyrimai turėtų likti centrinė horizontas 2020 ašimi kartu su inovacijomis. Ačiū labai, gerbiamai prelegentai, dėkoju mūsų ekspertams. Dėkoju už jūsų rekomendacijas ir patarimus, taip pat atsakymus į klausimus. Ir pereikime prie trečiosios temos - energijos ir nacionalinių pajėgumų kūrimas. Dviejų greičių Europos sukūrimas. Uh, E, ir tai yra klausimas, sanglauda ar dviejų greičių Europa. Ir dabar norėčiau suteikti žodį ponui Kšištofui Klinsevičiui, jis yra profesorius, e, dirbantis Lenkijoje, Varšuvos universitete. Jis yra rektoriaus pavaduotojas atsakingas už intelektinės nusavybės valdymą. Gerbiamas profesorius taip pat buvo Junktinių tautų e, technologinio vykdomojo komiteto narys ir taip pat mokslinių tyrimų ir inovacijų observatorijos ekspertas. Taip pat dirbate įgyvendant bendro e, jungtinio e, tyrimų centro projektus. Taip pat atliekate ir kolegų pe, darbo peržiūros procesus, o pastaruoju metu jūs esate Europos inovacijų ir technologijų maisto srityje instituto laikinasis vadovas ir taip dirbate ir maisto srityje ir esate atsakingi už naujų žinių bei inovacijų bendruomenės e, steigimą Tad visai neseniai buvote mm, pradėjus dirbti šioje srityje. Žodis jums, Krištofai. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkuoju. Gerbėmiai e, parlamento nariai. Man, manęs buvo paprašyta pakalbėti apie sinergijas e, dviejų greičių Europą. E, tai jau atsispindėjo praėjusios diskusijos metu. Kaip minėjo pirmininkas, iš tiesų prieš porą savaičių mes šventėme didelę sėkmę, kuri tema, e, parodė, kad Europos mokslinio tyrimų erdvėje sinergijos iš tiesų veikia. E, čia matote nuotrauką, e, kurioje matote patenkintus naudos gavėjus e, iš Vokietijos, Šveicarijos, Ispanijos, Lenkijos ir kitų valstybių narių. Ir, ir tai yra valstybės e, Europos ir Europos mokslinių tyrimų erdvės e, subjektai, kurie sėkmingai bendradarbiauja. Ir aš tuo pat metu norėčiau pakalbėti apie į šiek tiek kitą paveikslą, nes pažvelgus į statistiką ir palyginus e, e, gaunamų pajamų finansavimo paskirstimą 2020-ųjų e, finans, programos finansavimą ir kaip vyksta, kaip tas finansavimas nu, panaudojamas, ar jis veiksmingai panaudojamas moksliniams tyrimams, mes matome dviejų greičių Europos vaizdą. Ir pažvelgus į 200 E, atliktų e, e, patenkintų paraiškų, mes matome, jog iš horizontas 2020 biudžeto mažiau negu 4, 5 procentai biudžeto buvo panaudota 13 ES valstybių. Kai kurios valstybės galėjo tinkamai pasinaudoti tomis, to, to biudžetu, tačiau yra E, yra nemažai valstybių, kurios kenčia nuo tos problemos. Ir mes, mes matome tam tikrų pokyčių laikui bėgant e, nuo 2006 iki 2015 metų. 13 ES valstybių narių stipriai padidino savo išlaidas moksliniams tyrimams ir, ir, inovacijų, inovacijų rezultat, rezultatams pasiekti. O žvelgiant į ES 15 valstybių narių statistiką, e, e išlaidos e, tom pačioms rytims buvo gerokai didesnės. E, ir žvelgiant į duomenis susijusius su inovacijų rezultatais, mes matome, kad 2020 horizontas programoje e, numatytas biudžetas pasiskirsto labai skirtingai tarp skirtingų valstybių narių. Ir e, mes matome, jog ES e, 13 ir ES 15 valstybių narių rezultatai hipotetiškai žiūrint yra panašus. Tačiau, pažvelgus įdėmiau, mes matome, jog yra didelių skirtumų realybėje pažvelgus e, e, į publikacijas, į, į, į, išleidus e, tūkstantį eurų 2000, horizontas 2020 programos rėmuose. Europos, 13 ES valstybių narių padėtis gerokai geresnė negu 15 tačiau jų e, veiksmingumas mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje nebuvo toks e, ir rezultatai nebuvo tokie geri, gal išskyrus e, Vokietiją, kuri atitinka ES 13 valstybių narių rezultatų lygius. Žinoma, tai yra gana e, e, saliginiai e, duomenys, e, E, kalbant apie e, e, Horizontas 2020 biudžeto finansavimo pasiskirstimą per pastaruosius programos, per pirmus tris programos veikimo metus, mes vis dėlto pamatysime, kad yra aiškus skirtumai tarp įvairių valstybių narių. Būdamas iš Lenkijos, aš jums taip pat galėčiau parodyti vieną ypatingai skausmingą pavyzdį, nes Lenkija E, daugiau kaip e, dvigubai padidino savo e, išlaidas moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir taip pat BVP atitinkamą dalį. Tačiau tuo pat metu mes, mes, mes galėjome, atitikome komisijos nustatytus lūkesčius ir e, pasiekėme BVP daugiau kaip 1 procentą BVP e, dalį e, būtent tų išlaidų, kurios skirtos moksliniams tyrimams ir inovacijų technologijų plėtrai. Tačiau e, pačios programos Horizontas 2020 finansavimas tuo pat metu stipriai mažėjo. Mūsų e, nacionalinės išlaidos didėjo, tačiau visiškai priešinga tendencija, finansavimo tendencija buvo, kalbant apie e, Horizontas 2020 programą. Galima paaiškinti taip šį fenomeną geriausiai, pa, pa, tą geriausiai paaiškinti turbūt būtų galima pacituojant e, svar, tikrai e, reikšmingus tyriejus iš Londono, kurie e, išdėstė, e, atkreipė dėmesį, kaip yra sprendžiamas e, mokslininkų finansavimas rytų Europoje. Ir mini, jog e, tai yra E, tiesiog skandalingas e, Europ, e, rytų Europos mokslininkų finansavimo mažinimas. Europos, Europos Sąjungoje mokslininkai iš esmės yra baudžiami už tai, kad jie, jų atlyginimai yra siejami su jų uh, E, rezultatais, jų darbo rezultatais, e, e, tačiau jų, um, už, tuos, už mokslinių tyrimų projektus jie gauna atitinkamas premijas, tačiau jų atlygiai, jų atlyginimai yra tikrai žemi. Kitas pavyzdys, jį teikia mūsų nacionalinis mokslinis centras, kuris aiškina, jog daugeliui e, subsidijų gavėjų nacionalinis e, finansavimas yra e, patikimesnis pajamų šaltinis, nes Europos e, e, e, finansavimo sistemos yra gerokai prastesnės ir jomis galima mažiau pasikliauti. Taigi kažkas yra ne taip šioje, būtent naudojantis tarptautinėmis finansavimo sistemomis moksliniams tyrimams. Mhm. Pirmininkas, po 15 minučių turėsite galimybę užduoti klausimus. Tas atlyginimų klausimas ir problema nėra nauja. Nuolat e, stengiamasi kaip nors paaiškinti tą fenomeną. Ir ES 13 valstybių narių e, situacijos yra skirtingos. Kalbant apie e, universiteto mokslininkų padėtį rytų ir centrinėje Europoje, e, taip, jie mano, jog niekas e, tą problemą nesidomi, niekam ji nerūpi. Ir galbūt kai kurios institucijos netgi vengia tokios diskusijos. Neseniai mes, mums iškilo problema, e, e, kuri kilo vienoje iš 13 ES valstybių narių ir e, apie kurią už, nekartą užsiminė ir Europos parlamento nariai. Aš kalbu apie Babeš Bolai universitetą universitetą Rumunijoje, kuris nusprendė nepasirašyti e, Horizontas 2020 e, programos subsidijavimo e, susitarimą. E, kadangi jų e, prognozuojamos atlygi, atlygio e, išlaidos neatitiks e, būsimųjų veiklos išlaidų. Kita, ko gero, dar didesnė problema yra ta, kad įsivaizduokite klasę, kurioje mokosi 15 vaikų, E, kurie e, kartu mokosi e, nemažai metų ir į tą klasę yra pakviečiama dar 13 vaikų, o tie jau klasėje esantis 15 vaikų turi toliau mokytis su naujai atėjusiais 13 ir kai kurie iš jų yra, to, to nenori daryti. E, kai kurios e, e, naujųjų valstybių narių mokslinių, mokslinių tyrimų institucijos yra nepageidaujamos ar nerekomenduojamos kaip konsorci, mokslinių konsorciumų narės. Tokius atvejus mes patiriame pastaruoju metu. Ir ponė Sonevelt minėjo, jog nėra veiklai skirto biudžeto pagal Horizontas 2020 programą ir nėra numatyta lėšų, kurios remtų tos, e, tos e, veiksmus. Mums nereikia papildomų lėšų, kurie, kuriomis e, būtų finansuojamas vien tik tai mokslininkų keliavimas. Tie mokslininkai, kurie, kurie yra e, tarsi nepageidaujami, jie realiai galėtų prisidėti prie tų mokslinių konsorciumų e, veiklos sėkmės. Jūs matote e, mėlynas linijas, kurios reiškia labai intensyv, intensyvų bendradarbiavimą tarp ES 15 valstybių narių mokslininkų ir E, lyginant jį su gerokai e, prašiau atrodančiu tinklu ES e, 13 valstybių narių tarpe. Ir mes matome, kad tokios valstybės kaip Ispanija ar Graikija dažnai kviečiamos į daugelį konsorciumų Ir tos raudonos linijos rodo sąsajas e, tarp įvairių konsorciumų e, pagal Horizontas 2020 programą. Ir mes matome kitas šalis, kaip Čekijos Respublika, Kroatija ir panašiai, kurios neturi tokių galimybių e, gauti finansavimą ar dalyvauti tuose konsorciumuose. Taip pat mes matome, kad iš 36 bendradarbiavimo platformų tik 9 yra, dalyvauja ES 13. 13 ES valstybių narių e, atstovai ir 10 e, ne ES valstybių narių atstovų e, Europos e, komisija pabrėžia būtinybę plėtoti mokslininkų ryšius, tačiau, kalbant apie šios e, priemonės finansavimo e, realybę, mes matome, jog 15 ES valstybių narių finansavimas yra saliginai nedidelis, lyginant su 13 ES valstybių narių atitinkamų biudžetu. Yra E, trys galimi tiesioginiai pasiūlymai, kaip situaciją būtų galima keisti, tai yra e, sudaryti sąlygas, e, pagerinti e, mokslininkams skirtas, e, mokslininkų algoms skirtas išlaidas. Kitas pasiūlymas būtų skatinti e, E, ypatingai už tą kompeten, mokslinę kompetenciją pasižyminčių 13 e, ES šalių e, partnerių dalyvavimą. Ir tai, tai būtų galima atsverti tokį reiškinį kaip lyčių dis, diskriminacija. Dis, Ir mes žinome, kad e, yra valstybių narių, kurios tiesiog nekviečiamos į mokslininkų konsorciumus. Ir trečias pasiūlymas būtų užtikrinti e, e, finansavimo lankstumą. Dėkoju. Ačiū. Dabar panas Inakis San Sebastian, kuris yra technaliai įmonės vadovas, paskirtas 16 metų kovo mėnesį tai yra prieš pusę metų. Ir anksčiau dirbęs pramonės inžinierius iš Navaros universiteto, turi magistro laipsnį verslo valdymo srityje ir magistro laipsnį iš verslo mokyklos. 16 metų dirb, dirbęs Fratronik įmonėje nuo 2008 iki 2010 du metus buvo technologijos rinkos e, vadybininkas technalėje korporacijoje, skurusioje aštuonis technologinius centrus ir yra kelių naujų įmonių valdybos nariais ir valdančiųjų valdybų narys. Įdomu, kaip nustatyti naujas e, iššūkius, tokius kaip migracija, e, gynyba. Ar e, Europos naujovių taryba, ar tai iššūkis, ar tai galimybė pakeliu į devintąją pagrindų programą. Prašom. Labadiena. Labai ačiū už galimybę kalbėti Jums. Aš kalbu 350 centrų vardu, kurie Labai trumpai apie teknaliją. Tai, tai yra taikomojo mokslo organizacija, kuri technologiją paverčia konkrečiais sprendimais. Mūsų e, filosofija yra tokia pati kaip ir kitų panašių centrų. Kaip sakiau, mes turime 350 centrų, 150 tūkstančių mokslininkų, kurie kas rytą savo talentą ir pastangas išnaudoja tam, kad užtikrintų, kad Europos pramonė būtų konkurencingesnė. Ir čia aš norėčiau pabandyti atsakyti į klausimus, kurie mums užduoti ir pakalbėti apie pagrindų programos misiją. Mes manome, kad pagrindų programos, programos misija turėtų būti gerinti Europos pramonės konkurencingumą, Manau, kad e, lengva atskirti konkurencivumą nuo gyvenimo kokybės užtikrinimo ir visuomenės tobulėjimo, kad mūsų gyvenimo kokybė gerėtų. Pagrindų programa yra toks pamatinis Europos kūrimo akmuo, Europos atkūrimo projekto pamatinis akmuo. Ir mes tikime savo veiklą, turime labai daug dar nuveikti, kad situa pagerintume situaciją, nes jeigu pažvelgsime į duomenis, tai Europa nepakankamai inovuoja, būtent ne tiek, kiek kitos pasaulio šalis. Ir tai yra didžiulis iššūkis mūsų Europos regione. Aš ne vienintelis taip sakau, mūsų komisijos narys taip pat sakė. Komisijos narys, kuris yra atsidavęs Europos mokslo propagavimui. Jeigu pažvelgsime į skirtumus tarp e, 7 pagrindų programos ir horizonto 2020, tai galima pasakyti, kad abi susijusios su geriausiais pasiekimais ir moksliniais tyrimais pagal septintą programą turėjome e, gerai subalansuotas ramščius, tačiau dabar vėl atsirado disbalansų ir, ir, ir rinka tie disbalansai taip pat persimeta. Turbūt pamirštame tą faktą, kad bendrovės turi inovuoti, siekti naujovių, kad sukurtų darbo vietas ir turtą. Jeigu sukuri darbo vietą, tai sukuri ir augimą. Tuo pat metu reikia siekti poveikio žmonėms. Aš esu iš Ispanijos, todėl e, žinau, Ispanijos situacija geriausia, turime didelį nedarbą, todėl žinau, kaip yra svarbu kurti darbo vietas. Turime kelti savo klausimą, koks yra inovacijų vaidmuo. Mes manome, inovacijos turi prisidėti prie ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo. Ir taip pat turime panaudoti naujoves, spręsdami ir socialinės problemas, kad Europa būtų geriausia visuomenė pasaulyje. Na, norėčiau pakalbėti apie tai, ką mm, laikau pagrindiniu svertu. Aš atstovauju e, mokslinio tyrimų technologinius centrus Europoje. Manau, kad mūsų vaidmuo yra labai svarbus, kuriant e, prietinės vertės grandinę, nes esame susijęs su pagrindinių tyrimų centrais universitetais, mokslinio tyrimų institutais, taip pat bendrovėmis ir pramonę. Turime ryšių, aišku, ir su politikos pasauliu. Todėl mes manome, kad galime suvaidinti sverto vaidmenį politikos prioritetus paverčiant inovacijomis ir pažanga tiek techninę, tiek socialinę. Ir taip pat mes manome, kad mes galime prisidėti prie to, kad pramonė būtų konkurencingesnė. Taip pat mes manome, kad jeigu investuosime į žinias Europoje, tai galėsime technologijos šalimus priartinti prie rinkos. Mes manome, kad esminis naujovė, naujovių e, aspektas yra bendrovė. Kai techninis centras pradeda dirbti su Horizontas 2020 projektu, tai jis įtraukia ir bendrovės ir tokiu būdu galime, mes galime jas pritraukti, pritraukti kaip verslininkus. Ir tuomet naujovių dėgymas bendrovėse e, auga, jeigu mūsų centrai dirba kartu su jomis. Mes manome, kad mūsų centrai gali būti katalizatorius nustatant tas rytis, kur reikia mokslinio tyrimų ir naujovių. Ir kaip sakiau, mes esame artimai susiję su nacionalinėmis, regioninėmis, e, vietos ir Europos institucijomis. Ir turime ryšių su bendrovėmis, žinome, kokios yra jų problemos, žinome, kaip joms sunku kur sunku konkuruoti. Ir mes esame artimai susijęs su įvairiomis ES priemonėmis ir platformomis. Ir mes save laikome tam tikrą dirbtuvę, kuri turi įrankių leidžiančių įveikti kaip, kaip svertui ir katalizatoriui siekiant naujovių. Norėčiau pateikti tam tikrų rekomendacijų, kai kalbama apie pagrindų programą. Turime daug patirties iš dalyvavimo pagrindų ir mokslinio tyrimų programose daugelį metų. Ir šios praties pagrindų galima teikti rekomendacijų. Pirmiausia, manau, kad reikia užtikrinti, kad devintoji pagrindų programa turėtų e, padarytų poveikį. Reikia prioritizuoti poveikį, kad e, skurtume naudą bendruomenėms. Mokslinė bendruomenė, mokslinio tyrimų bendruomenė turi naujo kontrakto su visuomenė ir įsipareigoti siekti rezultatų. Tai yra būtinas įsipareigojimas. Ekonomikos augimo, darbo vietų kūrimo dėka galime išspręsti ir visuomenės problemas, o tam reikia naujovių. Antra. Mes remiame idėją, kad reikia daugiau ir geresnio bendradarbiavimo. Reikia stiprinti tą bendradavimą, tai yra viena iš pamokų patirtų gyventinant e, pagrindų programas. Na ir pagaliau manome, kad reikia užtikrinti, kad būtų balansas tarp trijų finansavimo ramščių. Aš pasakiau, kad čia jau paskutinis dalykas, bet čia dar nėra paskutinis dalykas. Atsiprašau. mes manome, kad reikia, kad gerinti Europos geb, naujovių gebėjimus, reikia gerinti struktūras tos esamoms, toms naujovėms, kurias turime, kurti naujas priemonės. Turime būti katalizatorius naujovių prasme. Turime panaudoti geriausias Europos priemonės, kad gerintume naujovių dėgymą Europoje. Taip pat turime gerinti pramonės įtraukimą. Na ir klausimas yra dėl paskolų ir subsidijų. Mes manome, kad pagrindų programa turėtų padėti koordinuoti e, subsidijų ir paskolų procesą, žvelgiant į Ispaniją, tai pastarosius penkerius metus matome, perėmė nuo kofinansavimo prie paskolų. Manome, kad tokia schema iš esmės žlugo. Didelė biudžeto dalis lieka nepanaudota. Ir pastarosius penkerius metus matome, kad veiksmingo finansavimo panaudojimo prastėjimą. Kaip ten bebūtų, reikia panaudoti turimas struktūras, naujovių dėgymui reikia įtraukti iš į procesą ir mažas ir vidutinės įmonės, jos čia taip pat turi prisidėti ir gali prisidėti. Ir turime toliau tęsti pastangas, supaprastinant procedūras horizonto 2020 prasme. Na ir pagaliau Pateiksiu keletą skaičių. penki tūkstančiai pasiūlymų nesulaukė jokio finansavimo. Jų rengimas užtruko dienų dienas. Reikėjo apdaroti paraiškas. Tai kainavo tūkstančius eurų. Ta laiką ir pinigus buvo galima panaudoti kažkur, kažkur kitur. Pusė tų projektų komisijos buvo laikomi labai gerai, tačiau nebuvo įmanoma jų finansuoti. Ką daryti? Reikia paraiškų ir projektų teikimo procesus e, supaprastinti, nes labai daug pinigų išleidžiama tokių paraiškų rengimui ir apdarojimui. Reikia tai supaprastinti. Pane Rūjus, mūsų pranešėja. Ačiū. Dėkoju ir mūsų prelegentams. Pirmiausia, norėčiau varš, kreiptis į Varšuvos universiteto profesorių. Jūs minėjote temą, kalbėjote temą, kuri mums labai svarbi ir jautri. Jūs aiškiai išdėstėte. Ir mes taip pat sužinojome ir lankytamėsi Portugalijoje ir Ispanijoje. Tai yra e, sanglaudos ir dviejų greičių Europos problematika. Ir tai, kas pradžioje buvo pasakyta apie tokios dviejų greičių Europos neigiamą poveikį. Mūsų tikslas turėtų būti padidinti ir įvertinti kon kon mokslinį konkurencingumą ir ieškoti kažkokių išeičių. Kai kurios valstybės narės jau dabar e, imasi priemonių, tačiau kol kas e, tų pokyčių dar nėra pakankamai daug Ir jūs minėjote, kad e, egzistuoja struktūros, kurios e, neveikia tinkamai Tačiau reikėtų didesnį dėmesį skirti būtent kompetencijai, mokslininkų žinioms. Ir man kyla klausimas, ar mes galime. Ar turėtumėme labiau stiprinti nacionalinės pastangas, e, gerinant situaciją, ar vis dėlto kažkaip kitaip performuluoti, restruktūrizuoti Horizontas 2020 programą, nes jie daro lemiamos įtakos 13 Europos e, valstybių padėčiai. Ir e, Taip pat, aišku, tai daro poveikį ir mūsų mokslininkų bendradarbiavimui su trečiosiomis šalimis. Man turbūt reikėtų ir e, kurti paskatas mokslininkams, kurie keliauja į kitas šalis ir juose veikia, dalyvauti aktyviau tokiuose programuose, kad jie savo žiniomis dalintųsi ir, ta, ir tos veiklos imtųsi ne vien tik tai dėl finansinių e, priežasčių. E, Dar tie trys e, fundamentiniai ramšiai, kuriuos jūs minėjote, galbūt aš e, ne visiškai teisingai supratau, tačiau e, pirm, pirmasis ramstis tai yra universitetai ir fundamentiniai moksliniai tyrimai. Manau, kad labai svarbu išsaugoti tuos, tuos, tuos tris ramščius ir juos stiprinti, tačiau mm, ne, neturėtų užtekti, nereikėtų laikytis pozicijos, kad pirmasis ramstis yra pats svarbiausias. Žinoma, fundamentiniai moksliniai tyrimai yra labai svarbus inovacijų plėtrai, moksl... darbo vietų kūrimui e, skatinti. Mums labai svarbu ir toliau išsaugoti šį pirmąjį ramstį. Tai nekarta buvo kartota. Mums čia kyla problema, kad nėra tinkamos pusiausviros. Mes turime gerus fundamentinius tyrimus, yra pagrinda, tačiau pramonė nėra pajėgi pasinaudoti tos tų fundamentinių mokslinių tyrimų rezultatais tinkamai. Uh, ir pripažinti šios ryties nuopelnus. Ir dėl to nėra sudaroma pakankamai paskatų e, darbo vietoms kurti. Aš norėčiau užduoti porą konkrečių klausimų. Jūs kalbėjote apie tos technologijos centrus ir jų poveikį inovacijų srityje ir visai, visai e, inovacijų pramoniai kaip jūs šį poveikį vertinate nacionaliniu regioniniu, e, regioninėme kontekste? Ar tie technologijų centrai gali būti kaip nors aktyviau įtraukti į e, regionų, um, regioninio verslo veiklą? Ir galbūt kokios yra šios ryties projektų vystimo galimybės ir kaip įmanoma būtų juos finansuoti ir, atitink, ir kaip būtų galima įvertinti to finansavimo galimybės. Dabar suteiksiu žodį pranešėjai prieš keletą metų rengusiam pranešimą dėl Horizontas 2020. Paprastai nesulinkęs pasisakyti, tačiau e, įsiklausiau į profesoriaus iš Varšuvos pasisakymą ir kalbant apie ES 13 valstybių narių, na nežinau, ar tai yra nuosekli problema, nes man atrodo, kad galbūt išskyrus Lenkija mm, nei viena iš tų šalių nei nepasiekė tų 3 procentų ribos. Pavyzdžiui, Rumunijoje ir Bulgarijoje e, tos, mm, tas mastas siekia apie 1 procentą. Tad, žvelgiant į tos praktinius aspektus e, ir į horizontą 2020 užmojus bei realią padėtį valstybėse narėse, turiu pasakyti, kad parlamente apie tai buvo kalbėta, buvo teikti pasiūlymai valstybėms narėms, buvo kalbama apie tai, kad reikėtų plėsti tą dalyvavimą. Ir tas praplėtimas be abejo yra susijęs su senosiomis valstybėmis narėmis, nes programos praplėtimas reiškia, kad institucijos iš senųjų valstybių narių įsteigė specialias institucijas ir tas lėšų paskirstimas iš dalies e, keliauja mm, būtent toms senosioms valstybėms narėms. Tai yra susiję su tomis specialiomis partnerystės programomis. Ir kadangi mes dėrėjome su Lenkija, o buvo nemažas pasipriešinimas, kalbant apie vieną iš frakcijų parlamente, be abejo, Lenkija norėjo uh, viską išlaikyti po struktūrinių fondų skėčių. Tad S13 aktyviai kovojo dėl šio punkto. Buvo manoma, kad ES programa yra vienas dalykas, o struktūriniai fondai yra tai, ką galima paskirti valstybių narių lygių. Ir mačiau tuos skaičius Jeigu jau atskirstume pramonės sektorių ir mokslinius tyrimus, pamatytume, kad tos valstybės narės, kuriuose nėra tokia aktyvi pramonė, natūraliai susiduria su tam tikrais sunkumais e, gaudamos finansavimą pagal horizontas 2020. Ir norėčiau pasakyti štai ką. Nors gana atidžiai žiūrime į tuos skaičius, kuriuos pristatote, kalbama apie tą neproporcingumą, tačiau mes laukiame pasiūlymo. 10-15 metų jau laukiame struktūrinio dialogo, laukiame konkretaus pasiūlymo, kokiu veiksmu būtų galima imtis. Na ir ta prasme mes esame tarsi europiečiai ir man atrodo, kad mums reikėtų nustoti meluoti, nes tai tikrai nepadeda sprendžiant problemas. Panašu, kad kai kuriuose valstybėse narėse dar galioja tokia stalinistinė sistema ir nemaža e, lėšų dalis skiriama kažkokiems tai atlyginimams, o ne patiems moksliniams tyrimams tiesiogiai. Man atrodo, reikėtų aiškiau apibriežti, kam galima panaudoti e, struktūrinių fondų lėšas, kad būtų galima įveikti tą tokią senąją akademinę sistemą, kuri netinkamai funkcionuoja. Lenkija pasiekė ne, tikrai nemažai sėkmės, e, kalbant apie tas situacijas, kai buvo bandoma supurtyti senų struktūrų pamatus. Ir tai yra iš ties sėkmės pavyzdys, matomas ir kitose valstybėse narėse. Labai svarbu atsikratyti tų senų sistemų ir tą pat metu kalbėti apie situaciją valstybėse narėse. Pavyzdžiui, kalbant apie Baltijos jūros valstybės narės, ten yra nacionalinė programa skirta ryšių užmėsgymui, kad e, būtų galima jas pastumėti ir kad tos valstybės narės aktyviau naudotųsi Horizontas 2020 lėšomis. Ir kalbant apie S15, Gali būti, kad e, kai kurios iš tų šalių bus panašios į S13 grupę ir atvirkščiai. Tačiau iš esmės noriu pasakyti štai ką. Mes visada sulaukdavome didžiulio pasipriešinimo, kai norėdavome perkelti mokslinių tyrimų ir plėtros lėšas iš struktūrinių fondų Na, kolegos sakydavo, kad norime, pažiūrėjau, rezervuoti trečdalį struktūrinių fondų lėšų moksliniams tyrimams ir inovacijoms ir plėtrai. Ir netiesa, kad neskiriamos lėšos, pavyzdžiui, kompetencijų valdymui. Netgi buvo speciali programa parengta ir surašyta. Tačiau taryboje S13 pasakė, kad nenorime to klausimo spręsti. Norime kalbėti tik apie atlyginimus. Tad nebuvo jokių konkrečių pasiūlymų pateikta. Buvo pono Kogano paprašyta parengti naują pasiūlymą, tačiau dėja jų taip ir nesulaukėme. Be abejo, vertiname jūsų atliekamą darbą. Tai yra vienas iš dominuojančių klausimų, kalbant apie e, devintąją bendrąją programą. Ačiū. Dėkoju dabar žodis poniai Kudrickai, e papa šešėlinė pranešėja. Ačiū labai. Tiesa yra tai, kad S13 valstybės narės negali vien tik e, klausimus pateikinėti ar švaistytis kaltinimais dėl to, kad jos nekviečiamos atlikti kažkokių mokslinių tyrimų kartu, juk S15 e, mokslininkai sprendžia, e, tačiau tai priklauso ir nuo S13 mokslininkų, jie privalo būti aktyvesni aktyviau dalyvauti mokslinių tyrimų srityje, ieškoti partnerių, dalyvavimo išplėtimas Tai yra viena iš Horizontas 2020 programų. Ir dėja, ji nebuvo įtin sėkminga. Ir kalbant apie pono Klincevičiaus pasisakymą, man atrodo, reikėtų pagalvoti apie tuos jau egzistuojančius projektus, specialius bendradarbiavimo projektus. Galbūt juos kažkaip būtų galima keisti performuluoti ir užtikrinti, kad akademikai iš ES 13 valstybių narių galėtų aktyviau dalyvauti. Mano nuomonė didžiausia problema yra štai kokia. Jauni mokslininkai iš tų valstybių narių, kurios nebūtinai patinka ES 13 ratą, bet kalbu ir apie tas e, vietas, kuriuose lankėmės, pavyzdžiui, Portugalija, Ispanija ir panašiai. Jie taip pat yra dotacijų gavėjai ir man atrodo, kad projektų vertinimas yra svarbus aspektas, kurį reikėtų turėti omenyje. Dar vienas dalykas. Labai svarbu yra tai, kad e, neretai, jeigu, pavyzdžiui, mokslininkui skiriama, e, skiriamas finansavimas, tada e, tarsi prasideda toks domino efektas ir e, tas asmuo yra finansuojamas ir toliau. Finansuojami tolesni jo projektai ir man atrodo, kad tai šiek tiek apriboja jaunų mokslininkų finansavimo galimybės. Dar vienas dalykas susijęs su paskutiniu pasisakymu. Manau, kad mes negalėtume aiškiai atskirti ir aiškiai pasakyti, kodėl S13 sėkmės procentas yra toks žemas. Tačiau galbūt būtų galima rasti kažkokiu tai sprendimu, galbūt būtų galima paraginti S15 valstybių narių akademikus, mokslininkus vykti tuos silpnesnius regionus. Ir Galbūt būtų naudinga ir naujausią infrastruktūrą įrengti. Manau, kad tai galbūt padėtų pritraukti patyrusius mokslininkus dirbti tose centruose, kurios e, finansavo struktūriniai fondai ar sanglaudos fondai. Ir galbūt taip žingsnis po žingsnio būtų galima išspręsti šią problemą. Ačiū. Dėkoju už Jūsų pasisakymą. žaliųjų frakcijos šešėlinis pranešėjas. Ačiū, ponė pirmininkė. Manau, kad e, tas, tas atotrukis tarp ES e 13 ir 15 valstybių narių per nelyg akcentuojamas. Tačiau kita vertus, jis atspindi ir tos, tą kontroversiją, kurią mes čia matome. Norėčiau pasakyti, kad ir pačiose šalyse yra ieškoma pusiausviros, nes valstybė, kiekviena valstybė narė patiria sėkmės ir nesėkmės. Horizontas 2020 susitelkė į stambiuosius mokslinio tyrimo projektus, bendrus projektus. Dėl to ir yra tai, teikimas akcentas ir kažkokiems geografiniams geografiniams aspektams. Pavyzdžiui, Portugalijoje pagal šią programą buvo sumažinti, e, e, atsiprašau, e, nacionalinės išlaidos šioms programos buvo sumažintos 25 procentais. Tačiau iš horizontas 2020 mes galime gauti finansavimą ten tiems projektams, kuriems jo trūksta, ypač kalbant apie pramonę ir inovacijas ir, ir kad ir kaip kritikuotume sistemą, vis dėlto mm, taip jau įvyksta, kad vykdant mažesnius projektus ar fundamentinių tyrimų srityje yra tam tikrų spragų. Todėl Nėra taip, kad fundamentinių tyrimų srityje atliekami moksliniai tyrimai nukenčia dėl finansavimo kažkokiems kitiems, e, kitų sričių moksliniams tyrimams. Socialinės politikos, e, socialiniai politikai e, kylantis iššūkiai valdant tos, tos projektus taip pat yra labai svarbus. Ir Ir tai atsispindi ir pirmo ir antrojo ramščio finansavimo finansavimui. Buvo mm, mm, yra dažnai akcentuojama tai, kad šioje srityje Europai nelabai e, sekasi tvarkytis, tačiau reikia e, iš tiesų neužmiršti, jog vaizdas yra toks, jog vienos, vieni regionai e, finansavimo beveik negauna ir ten moksliniai tyrimai beveik nevyksta, o kitose yra pernelyg didelė finansavimo ir mokslinio tyrimų koncentracija. Tai yra e, panašu, yra, panašiai yra ir jungtinėse valstijose ir mes neturėtume siekti to paties modelio. Tuo tarpu Ispanijoje Pavyzdžiui, Prancūzijoje egzistuoja stambus mokslinio tyrimų centrai, kurie nenori dalyvauti programuose, e, e, projektuose finansuojamuose pagal Horizontas 2020 programą. Ir dėl to mes kartais gal, darome klaidingas išvadas. Ar e, Ir, ir taip pat ir finansavimas finansavimui neligu. Ir aš manau, kad tos e, skirtingų programų finansavimo vertinimas taip pat turėtų atitinkamai skirtis. Dank u voorzitter. Meneer Werk. Dank u voorzitter. Ik heb een vraag voor meneer. Uh, Ačiū, ponia pirmininkė. Dėkuoju ir ponui Klinčievič už jo pasisakymą. Jūs kažkada savo pasisakymo metu sakėte, jog papildomos lėšos e, būtinos skirti e, mokslininkų tinklų kūrimui. Jūs sutinkate su, su ponė Sonevelt, kad nereikia papildomų lėšų. Tačiau kita vertus jūs sakote, jog e, mokslininkai pernelyg e, menkai įtraukiami į mokslinių tyrimų projektus ES 15, 15 valstybių narių. Kaip Jūs tą problemą norite spręsti? Um, list, uh, ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender. Erstmal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 E, pasisakymą ir norėčiau paminėti pavyzdžių. Pavyzdžiui, yra sėkmingų projektų Bukarešte, e, gana sėkmingų didelių projektų ir jie yra panašus į CERN Ženevos e, projektus. E, pirmą kartą Rytų Europoje buvo vykdomi tokie dideli projektai. Klausimas. Ir šiame projekte nėra Rumunijos. Ir ne tik e, Rumunijos mėgslininkai, bet ir kitų valstybių narių e, mokslininkų. Tačiau Rumunijos mokslininkai gauna 3 eurus už valandą, o Vokietijos mokslininkai dirbami tame pačiame projekte 5 ar daugiau kartų daugiau. Ar tai yra normalu? Čia kaip ir e, Vokietijoje prie susivienimo, kai, po susivienimo, kai rytų Vokietijos vairuotojas uždirbdavo kartu, penkis kartus mažiau negu vakarų Vokietijos vairuotojas. Taigi reikėjo tokį diskriminaciją panaikinti. E, Pane Kabezon Ruiz sako, ko reikia tokioms bendruomenėms, kad jis veiktų. Reikia pagarbos ir vienodų darbo sąlygų. nes tokie mokslininkai kaip rumūnų mokslininkai daug dalyvauja e, moksliniuose tyrimuose. Pavyzdžiui, reaktyvinis variklis yra sukurtas dalyvaujant ir rumūnų mokslininkų. Reikia, kad mokslo žinios galėtų sklisti. Taigi, puikus pasakymai nėra tautybės klausimas. Tačiau atlyginimo klausimas yra svarbus. Reikia, kad e, tam, kad sulauktume sėkmės, reikia, kad visus, visi būtų traktuojami vienodai. Ir tai reikia daryti išmintingai. Ką reikia daryti? Reikia panaikinti tą direktyvą, pagal kurią taip daroma. Komisijos narys buvo atvykęs į Rumuniją prieš mėnesį ir suprato, kokia yra situacija. Ką galima kalbėti apie mokslininką, kuris uždirba 3 dolerius per valandą? Reikia imtis priemonių, kad ši situacija būtų pakeista, nes rytų Europos šalių mokslininkai e, yra tikrai nepavydėtinoje situacijoje. Dėkui, pane Precirio. Panas Količiak, ačiū. Pone Ereri, manau, kad būtų galima pasidaryti po visą Europą ir neapsiriboti vien tik tai Vokietija. Nes, pone Eleri, jeigu, jeigu keltumėte klausimus apie rezultatus, atlyginimus, tai kur yra tarptautinių bendrovių būstinės ir kur vykdomi taikomieji tyrimai, tai nebūtumėte nustebęs ir turėtume kur kas geresnį tikrovės vaizdą. Sėkmingų projektų e, skaičių santykiai netaip lengvai vertinti. Pamenu, kad aš e, finansavau sudėtingos stiklo krosnės kūrimą Techniškai buvo labai įdomus projektas, tačiau finansiškai jis buvo nepakeliamas mums, nes mes jį bandėme finansuoti patys. Mūsų palyginimai, lyginant Čekiją su Vokietija, yra vienas prie trijų. E, Naujosiuose valstybės narėse su atlyginimai sudaro apie 70 procentų atlyginimų senosios valstybės narėse. Taigi reikia Turime žinoti tikrovę, po to pykti. Na, dabar jeigu kalbėsime apie tarptautinės, transnacionalinės bendrovės, tai reikia žinoti, kur jos yra įsikūrusios. Aš esu profesionalus stiklius. Mes dirbame e, gamyboje. Aš žinau, kad tyrimai stiklo srityje vykdomi Bulgarijoje, Junktinėse valstijose, tačiau uždirba Ir mano šalis, Lenkija, Slovakija, Austrija, iš dalies ir Vokietija. Aš kalbu čia tik tai apie stiklo e, produktų gamybą. Žinau, kad situacija kitose sektoriuose gali būti kitokia. kitokia. Pažvelkime į Italiją. Moksliniai taikomieji tyrimai daugiausia vykdomi šiaurėje, jų beveik nėra pietinėje šalies dalyje. Na ir dar viena pastaba. Kolega kalbėjo apie sėkmingą projektą. Čekija ultralengvųjų lėktuvų gamyboje yra supervalstybė. Galėčiau paminėti sėkmingą projektą, tai yra elektro e, lėktuvo sukūrimas. Tai buvo didžiulis pasiekimas, tai buvo bendradavimo projektas ES šalių ir su trečiosiomis šalimis. Dar viena pastaba ponui Elleriui. Didžiausias nedarbas stiklo srityje, užimtumas yra Vokietijoje, antras pagal dydį yra Čekija. O kur vykdomi taikomieji tyrimai? Vokietijoje. Čekijoje taikomųjų tyrimų praktiškai nėra, nors turime labai daug darbuotojų. Tai yra didžiulis skirtumas tarp senų ir naujųjų valstybių narių, tas skirtumas, kurį mes norime panaikinti. Ir taip pat norime taip pat panaikinti ir atlyginimus spragą. Čekija ėmėsi priemonių ir padidino čekijos mokslininkų atlyginimus, tačiau vis tiek daug mokslininkų išvyksta į Vokietiją ir Austriją dirbti. Ačiū. Ačiū. Baigiame pasisakymų sąrašą. Ačiū. Galime pakviesti dabar ir Europos komisijos atstovus pasisakyti. Enzo Tomedinį, prašom Jums galimybę pateikti keletą pastabų, nes turime gana mažai laiko. Ačiū pirminkė, noriu padėkoti Jums pranešėjai Kabeson Ruiz parlamento nariams už šią diskusiją ir analizę ir keturiems specialistams, ekspertams už jų išsakytas mintis. Viskas buvo labai įdomu, daug koncepcijų, idėjų, skaičių. Galbūt apie skaičius dar reikėtų pasikalbėti dvi šalių pagrindų, nes reikėtų suprasti dar geriau, iš kur kai kurie paimti skaičiai. Tačiau tai yra vertinga. Visą tai labai atitinka smarkiai komisijos požiūrį, siekiant geresnio reglamentavimo, mes prieš siūlodami viską įvertiname. Taigi reikia žvelgti atgal, kad pasirengtum žvilgsnį į priekį. Iš esmės, tai iniciavo šis parlamentas iš mūsų pusės. Pone pirminkė, žinote, kad mes vykdome dabar tarpinį vertinimą ir tai apima ir atvirų konsultacijų etapą, ką tik kalbėjausi su kolega Vanderflys, kuris sakė, kad greitai būsime gavę 10 tūkstančių atsakymų šios konsultacijos metu. Mat, matome, kad e, e, mokslinių tyrimų bendruomenė yra mobilizuota. Taip pat, ponė pirminkė, žinote, kad šias priemonės e, rėmose mes turime ir e, žiūri diskusiją, kuri padės, padėl, padės pažvelgti į ateitį po vertimo. Parlamento nariai ir ekspertai pabrėžė tai, kad moksliniai tyrimai nėra tikslas savaime, bet priemonės pasiekti politikos tikslų. Todėl e, šios diskusijos naudingos buvo ir mums. Ir be pabaigai, e, pasakydamas, kaip vertinu šią diskusiją, mes e, visas šias idėjas prasinešime namo, panaudosime specialistų surinktus duomenys, šios diskusijos gilį ir turtingumą, kas atspindi mokslinio tyrimų ir Europos visuomenės konkurencingumo svarbą, siekiant e, klėstėjimo mūsų žmonėms, mums suprantame, kad reikia viską žvelgti sistemingai ir galvoti visų pirma apie mokslinio tyrimų ir inovacijų programos poveikį. Ačiū pirinkė. Ačiū komisijai. Buvo užduota asmeniškai klausimų ponui Eleriui, ar norite sureaguoti, bet labai trumpai prašau, nes nu, turime mažai laiko. Manau, kad neturime suklysti, tai būtų svarbu kolegų, kuriams pasakysiu, kad kartu su Lenkijos kolegoms dalyvavome septyniose klausimuose rengiantis horizontui 2020 mes su Vieži Buzeku rašėme programą. Ir e, šiek tiek e, supikstu, matydamas skaičius, kad, kad per mažai pinigų pakliūna naujosiams šalims. Tačiau būtent plėti, programos plėtimo tikslas ir buvo. Naujas valstybės narės sprendžia, ar jos pačios sprendžia, ar jos kūrė kažkokį institutą Lenkijoje ar kur nors kitur institutą. Programos logika veda prie statistikos. Jeigu jūs patys, patys sprendžiate, kokį institutą statyti ir kas jį statys jums, ar jūs patys, ar kažkas kitas. Ir logiška, kad pusė pinigų atsiranda kitose valstybės narėse, nes joms e, gauna pinigus pagal jūsų e, dvinių programas, kad jūs jų paprašote kurti struktūras. Nėra pagrindo kaltinti, kad netgi per plėtimo programą pinigai vis tiek pakliūna senosiams valstybės narėms. Statistiškai gal tai teisinga, bet praktiškai tai yra nesusipratimas, nes logika yra tokia, kad jūs mokate už kažką, ką, ką norite pastatyti savo šalyje. Tai, man atrodo, viena protingiausių programų. Man atrodo, kad EPP frakcijai labai svarbu plėsti tą plėtimo programą. Aš netgi padvigubančiau lėšas skirtas tai programai. Tačiau būtent tas dvinių programos ir padeda e, naujoms struktūroms atsirasti valstybės, naujosios valstybės narėse ir e, ats, atsikratyti tos senosios akademijų sistemos. Nesupraskite manęs neteisingai. Nu, aš, mes visi žinome tuos skaičius. Jie dar dramatiškesni, tačiau e, baigus analizę reikia atsakyti į klausimą, ką daryti, daryti toliau. Mano nuomonė, e, jeigu būsime sąžiningi, tai daug pasipriešinimo buvo daug iš naujųjų valstybių narių, ne visų. Lenkiją atmešiau, tačiau daug pasipriešinimo buvo investuojant į mokslinius tyrimus. E, sakant, kad reikia skirti finansavimą iš struktūrinių fondų. O šis komitetas būtent taip pat ir balsavo, kad moksliniams tyrimams trečdalis pinigų turėtų būti rezervuotas moksliniams tyrimams. Ir pažiūrėjus į balsavimo sąrašus čia ir taryboje, tai būtent 15 valstybių narių, senųjų ir e, Lenkija taip pat balsavo už, o kitos naujų valstybių narių vyriausybės balsavo prieš. Manau, kad reikia dabar pažengti į priekį tą analizę rodo, kad per devintąjį programai reikėtų platinti dalyvavimą. Tačiau jeigu toliau švisysime kaltinimais, nieko nebus. Vienintelis dalykas, kuris pasistumėjo į priekį taryboje iš naujų valstybių narių pusės, tai yra tik atlyginimai. Man atrodo, to neužtenka. Mums reikia uh, bendrai ieškoti sprendimų, netoliau švaistytis kaltinimais ir po to suprastų, kad situacija vis tiek išlieka tokia pati. Dabar prašom prelegentų atsakymai. Ačiū labai gerbiamas pirmininkė, klausimų buvo nemažai ir galbūt į visus nepavyks atsakyti, tačiau keletas pastabų, e, keletas klausimų tikrai nusipelno mano dėmesio. Visų pirma, esu dėkingas gerbiamai pranešėjai, e, Kabezon Ruiz už tai, jog jį pabrėžė, koks svarbus yra dalyvavimas. Tokios programos, kaip pavyzdžiui, bendroji programa, jos yra susijusios su tuo, e, kad mm, kompetencijos e, būtų nustatytos skirtingose žemynų dalyse, kad būtų skatinami žmonės dalyvauti, kad E, tyrimų komandos organizacijos turėtų galimybę dalyvauti. Tai taip pat yra susijęs su neligybės klausimais jų įveikimu. Kalbant apie tas kompetencijas, kurios yra sukoncentruotos geografiniu mastu, norėčiau atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad taip yra daug tų mėgančiųjų gražuolių ne vienoje ES valstybėje narėje, Ir taip, žinau, kad e, pažvelgus į statistinius e, duomenis, horizontas 2020, sunku patikėti, kad jų yra ir S13 valstybėse narėse, tačiau taip yra. Tai tiesa, tai galbūt ne visi nori tai pripažinti. Tikiuosi, kad kai kurie iš mokslinių institutų um, sugebės pažadinti tas mėgančiasias gružuolės ir bent jau kol kas panašu, kad kai kurios iš jų yra ten savotiškame bokšte. Um, Tai yra nepasiekiamos. Tad tiek būtų dėl tų kompetencijų pasiskirstimo geografiniu mastu. Ponas Elleris taip pat kalbėjo apie tai, jog Europos parlamento nariai laukia konkrečių pasiūlymų. E, priminsiu Jums paskutinę mano pristatymo skaidrę. Mm, ten buvo kalbama, kaip būtų galima spręsti kylančius iššūkius. Vis dėlto man kyla problemų bandant suvokti diskusijų logiką. Taip, iš vienos pusės tarsi girdžiu, kad parlamentas laukia pasiūlymo, tačiau kai tie pasiūlymai suformuluojami, tarsi girdime, kad tai yra tos pačios diskusijos, kurios vėl vyksta, e, kad apie tai jau buvo kalbėta prieš penkerius metus. Kalbant apie Horizontas 2020, man atrodo, ten buvo labai svarbi dizaino projektavimo klaida. nebuvo atsižvelgta į kai kurias konkrečias valstybės narės, jų dalyvavimą. Tikiuosi, kad kalbant apie dabartinį paketą, dabartinės darbo programas situacija keisis, tačiau panašu, kad jį kol kas tik blogėja. Ir kalbant apie kai kurias 13 valstybės narės, jų dalyvavimo mastas mažėja, todėl kyla klausimas, kodėl mes neanalizuojame duomenų, kodėl negalvojame apie sprendimus, kodėl neaptarinėjame e, tam tikrų idėjų, minčių, o tik sakome, kad e, taip, prieš penkerius metus apie tai buvo kalbėta ir dabar nenorime prie to grįžti. Tikrai raginčiau visus atidžiai e, pažiūrėti į tuos duomenis ir galbūt e, rasti būdų E, sugrįžti prie tam tikrų programos dizaino elementų. Ir taip pat kalbant apie e, devintąją bendrąją programą, tai tikrai būtų naudingas dalykas. Turiu minėtą papildomą analizę. Pane Kudricka kalbėjo apie kompetencijų skleidimą ir dalyvavimo paketo e, praplėtimą. Taip, tai sukelia nemažai iššūkių, esu linkęs tam pritarti. Taip, iš vienos pusės tiesa yra tai, e, kai yra vykdomos tos specialios bendradarbiavimo programos, tada yra sujungiami partneriai iš skirtingų šalių. Tačiau tuo pat metu, mano nuomonė, kalbant apie tą kompetencijų paketą, jo praplėtimą nežinau, ar tai būtų optimalus sprendimas kuris padėtų užtikrinti S13 mm, mokslinio tyrimo institucijų intensyvesnį dalyvavimą. Manau, kad tai paliesų tik nedidelį skaičių mokslininių tyrimų institutų, o tuo pat metu 52 procentų, 52 procentai ES biudžeto atitenka S15 valstybėms narėms. Kalbant apie tas partnerystės programas, jų esmė yra tokia. Jūs mokite už tai, kad institutas būtų pastatytas jūsų šalyje. Ir esmė yra tokia. Kaip jūs galite sakyti, kad tas praplėtimas ir tam skirtos lėšos atitenka S13 valstybėms narėms. Jau kalbant apie tas partnerystės programas, tai reiškia, kad yra skiriamos lėšos, kurias galima atitinkamai panaudoti, pavyzdžiui, institutų steigimui. Taip, trumpai dar kai kurie kiti klausimai. Šešėlinis pranešėjas Margo kalbėjo apie tai, kad e, tam tikrose ES valstybių narių grupėse S13, S15 yra skirtingų pavyzdžių susijusių su tam tikrais regionais ar šalimis, kurie gali būti e, palikti nuo šalyje ar neįtraukti tam tikras programas. Suprantu, kad tą klausimą tikrai reikėtų spręsti, kalbant apie devintosios bendrosios programos rengimą. Pone Viernik taip pat kalbėjo e, apie tai, jog kyla tam tikrų abejonių E, dėl Horizontas 2020 tinklų kūrimo finansavimo. Na, dar kartą paaiškinsiu tai, kas buvo traukta į mano pristatymą. Buvo kalbama apie būtinybę atverti tinklus, o ne vien tik teikti finansavimą. Daugumos mokslininkų atveju tai nėra vien tik finansavimas susijęs su kelionių padengimu, tai nėra pats svarbiausias dalykas. Bet kuriuo atveju mes tarsi taip pat kartais nesame kviečiami į tam tikrus konsorciumus, nes taip, galbūt kai kurie konsorciumo partneriai norėtų mm, dirbti su tais kolegomis, su kuriais yra įpratę dirbti per pastarosius 15 metų. Dabar klausimas e, ar komentaras, kurį pateikė ponė Neibler. Jo salėje nebėra. Buvo klausta, ar yra kažkokių teigiamų pavyzdžių susijusių su sėkmingais horizontas 2020 projektais S13 valstybėse narise. Turiu pasakyti, kad Varšuvos universitetas yra vienas pagrindinių paramos gavėjų pagal Horizontas 2020 programą, tačiau taip pat metu galiu pasakyti, kad e, pasiekime nemažos komercinės ir inovacinės sėkmės, kalbant apie nacionalinės lėšas skirtas pagal mokslinių tyrimų ir plėtros programą. Ir nedaug atvejų turime susijusių su Horizontas 2020 finansavimo, kurie savo poveikiu būtų panašus į tuos projektus. Tad galbūt tai yra susiję su tuo, kad mes turėjome daug geresnę prieigą prie didelių mokslinių tyrimų ir plėtros biudžetų, kurie buvo paskirti e, institucijoms ar institutams, kurie e, sėkmingai vykdė savo veiklą. Ačiū. Dėkoju, profesoriau. Taip, labai svarbu atsižvelgti į tai, kad ES valstybėse narėse daugiau nei 90 procentų e, finansavimo lėšų yra skiriama moksliniams tyrimams. Kalbant apie septintąją bendrąją programą, tai yra mažiau nei 10 procentų, o visa kita tai yra valstybių narių lėšos. Tad kalbant apie finansavimą iš valstybių narių išteklių ir septintąją bendrąją programą, e, Tai yra apie vienas prie dešimt arba vienas prie trylikos daugumoje valstybių narių. To reikėtų nepamiršti. Dabar žodis ponui San Sebastianui. Na, man klausimų nebuvo e, pateikta įtin daug. Panašu, kad diskusijos buvo labiau nukreiptos į tą S13 klausimą. O tai be abejo yra svarbus klausimas. Man tai primena vieną dalyką. Prieš 20 metų Ispanija pradėjo dalyvauti, nepamenu, ar tai buvo penktoji bendroji programa ar kažkas panašaus ir kilo nemažai problemų dėl to, svarstant, kaip būtų galima dalyvauti toje programoje. Tačiau tai buvo svarbus žingsnis į priekį, tai buvo toks mokymosi procesas, patirties įgyjimo procesas. Uh, Sulaukime paramos iš nacionalinių ir regioninių institucijų ir tai yra svarbus dalykas. Manau, kalbant ir apie devintąją bendrąją programą, tikiuosi, kad tą procesą būtų galima paspartinti. Tačiau be abejo kažkokių konkrečių rekomendacijų šiuo metu būtų sudėtinga pateikti. Bet kuriuo atveju Buvo nemažai sėkmingo bendradarbiavimo atvejų su mokslininkais iš tų valstybių narių. Ir šiuo atžvilgiu mes tikrai labai džiaugiamės. Panašu, kad e, kai kurie mano pasisakymo punktai buvo ne visai tiksliai suprasti, tad norėčiau kai ką patikslinti. Kalbant apie tos bazinius tyrimus, jie yra svarbus. E, Jeigu norime būti inovatyvus regionas, turime imtis tų pamatinių tyrimų. Aš kalbėjau apie tai, kokia svarbi yra gera pusiausvara tarp tų trijų ramšių. Taip pat kalbėjau apie tuos m, mm, skirtingus a, e, mokslinių tyrimų etapus, nuo pamatinių tyrimų iki patikimo rinkai, tai yra svarbus dalykas, labai svarbu atsižvelgti į tai, kokie svertai egzistuoja, kokiu išteklių reikia ir kur būtų galima nustatyti tam tikras spragas susijusias su šio procesu, jo trūkumais turiu minėję, kad svarbu žvelgti visą procesą apskritai. Dabar dėl klausimo susijusio su poveikiu. Kalbant apie RTO, paprastai jos yra mm, įtakingos skirtingose sektoriuose, kai, kai kurių įtakos sritis yra platesnės ar siauresnės. Viskas priklauso nuo tos srities, kur yra vykdoma veikla, kur yra daromas realus poveikis. Akivaizdu, kad tie regionai, kuriuose yra subalansuotos ekosistemos, būtent ten visi procesai vyksta Man atrodo, kad reikia atsižvelgti į tai, jog svarbu sukurti ekosistemas. Nepakanka vien tik gerų universitetų. Arba vien, vien tik rizikos kapitalo numatymas tikrai nėra pakankama priemonė, tad reikia pusiausviros ir ekosistemų. O dėl to ar aš norėčiau pakeisti tą vertinimo sistemą, manau taip, tai būtų naudinga. Manau, kad mes kaip regionas tiesiog negalime mm, prisimti visų tų kaštų susijusių su šiais pasiūlymais, jie yra itin dideli ir mes turime stengtis mažinti visą tą mm, darbo kiekį Reikia užtikrinti, kad būtų atliekamas dviejų etapų vertinimas. Ir kai bus imtasi tų pastangų, tada, manau, bus galima rasti būdų ar priemonių pasinaudoti tuo darbu, tais darbo rezultatais. Ačiū. Well, thank you very much. Thank you for... Ačiū už šią puikią diskusiją visiems prelegentams. už jūsų konstruktyvius pasiūlymus, net visą jų sąrašą. Ir noriu padėkoti ir kolegams iš Europos parlamento. Buvo įdomus klausimas, labai svarbia tema, nes mes jaučiame atsakomybę dėl e, pagrindinės, devintosios pagrindinės programos, ne tik tai e, kalbant apie horizontas 2020 vidurio peržvalgą vertinimą. Dėkoju visiems už šiam klausimui skirtą laiką. Ir e, tai paskutinis mūsų komiteto posėdis šiais metais. Kitas įvyks e, sausio 12-9 ryto. 3,5 e, valandos truks šis posėdis. Tai bus paskutinis posėdis prieš mūsų kadencijos pirmosios pusės pabaigą. Taigi, pusė mūsų kadencijos, labai greitai bėga laikas. Tai kelia didelį e, rūpestį man, tačiau visiems norėčiau padėkoti ir palinkėti linksmų šventų kalėdų. Ne, atsiprašau, dar nieko nesakysiu, dar pernelyg e, anksti. Dėkoju visiems dar kartą, kaip sakiau, sausio 12. -oje kai bus kitas posėdis ir taip pat bus galimybė išgerti kalėdų po.